Siamo 71 in commissione. Oh, no, no, no. Cari colleghi, eh... Mėly kolegos, šiandien mums malonu pradėti komiteto darbą sustikimu su pirmininkaujančios Italijos atstovais ir noriu padėkoti ministrui Galeti kad jis atvyko pas mus. Italijos aplinkos apsaugos ministrui ši diena turėtų būti ypač svarbi. Mes turime jam padėkoti dvigubai, nes jis yra atsakingas už visą veiklą, kuri yra susijusi taip pat ir su Konkordija. Galbūt norėtų būti tuo laivodenėje, bet vietoj to jis atvyko pas mus. Noriu suteikti jam žodį, kad jis galėtų mums pristatyti Italijos pirmininkavimo prioritetus. Prašom, ministrą. Ačiū pirmininkė, gerbimi parlamento nariai. Jeigu leisite, norėčiau pirmiausia Jums padėkoti Jūsų pirmininkui, Jūsų visi pirmininkams taip pat už šią svarbę galimybę pasisakyti jūsų posėdėje ir už galimybę papasakoti jums taip pat ir aptarti su jumis Italijos pirmininkavimo aplinkos apsaugos programą praėjus vos tik mėnesiui. Noriu pabrėžti vieną dalyką. Italija norėtų bendradarbiauti su jumis nuolat ir vaisingai, kad galėtume sutarti dėl pažangos tam tikrose srityse ir, aišku, patiskutuoti tam tikromis temomis, nes viso darbo Italijai pirmininkaujant negalėsime pabaigti, bet galėsime sižvelgti jūsų nuomonę. Tai yra labai svarbu. Aš visiškai suprantu, kad jeigu mes norime pasiekti pažangos per šį pusmetį, Na ir apskritai per visą jūsų e, kadenciją, tai labai svarbus bus bendradarbiavimas tarp tarybos ir parlamento. Aš manau, kad ypač kalbant, kalbant apie klausimus, kurie yra priklauso mūsų kompetencijai, būtent aplinkai, ypač svarbu nugalėti politinius skirtumus, politinių nuomonių skirtumus. Kalbant apie aplinką, politinės Europos Šeimos turi aiškę pareigą susitarti, kurios, kas padėtų išspręsti problemas. Ar jos būtų nacionalinės, europietiškos ar tarptautinės. Tai yra didžiulė mums tenkanti atsakomybė. O Italijos pirmininkavimo aplinkos apsaugos programa yra pagrįsta ekologišku augimu ir ekologiškomis darbo vietomis. Atsižvelgiama į pažanga pasiekta pirmininkavant Lietuvai ir Graikijai. Noriu padėkoti ankstesniems šioms pirmininkavusioms valstybėms, tai yra labai svarbu. Italijos pirmininkavimo metu ne tik aplinkos, bet ir kitose sektoriuose mūsų programos ašis yra augimas ir darbo vietos. Ir dabar manau, kad žvelgdami į aplinkos sritį turėtume susikoncentruoti ties, ties svarbiausiais dalykais. Turime pakeisti savo požiūrį. Aplinka turėtų būti darbo vietų ir augimo e, centru. Aišku, mes turime saugoti aplinką, tai yra svarbus tikslas, svarbiausias tikslas, tačiau taip pat Europoje ir visame pasaulyje negalima palaikyti netvarų augimą. Mes e, nepadarysime to augimo tvariu, jeigu viso ko centras nebus aplinka. Tai turėtų lemti mūsų planetos ateitį. Toks yra iššūkis. Ir jeigu pažvelgsime į skaičius, tai visiškai aišku, kad vienintelis sektorius, kuris augo ekonominės krizės metu, apyvartos ir darbo vietų prasme, tai buvo būtent žalioji ekonomika susijusi su aplinka. Ir tai turi būti išėties taškas ir turime kultūrinę prasme atlikti didžiulį šuolį. Visi Europoje turi suprasti, kad augimas ir darbo vietos gali būti kuriami ekologiškoje ekonomikoje visose sektoriuose, jeigu jie bus ekologiški. Pavyzdžiui, cemento sektoriaus. Tai yra vienas sektorius, kur aplinkos politikos taip pat reikia. Turime e, nustoti izoliuoti ekologišką ekonomiką. Aplinka negali būti susijusi tik tai su dalimi ekonomika. Ji e, turi būti integruota į visus ekonomikos sektorius. Italija yra įvairiomis progomis pabrėžusi mūsų pusmečio prioritetą, tai yra darbo vietų kūrimas ir augimas. Augimas yra gyvybiškai svarbus, kad sustiprintume ekonomikos atsigavimą ir gražintume europiečių pasitikėjimą e, institucijomis ir politiką. Aš kalbėjau apie pasitikėjimą institucijomis. Paskutiniai rinkimai labai aišku signalų mums atsiutė, jeigu negalėsime greitai priimti sprendimų atspindinčių piliečių interesus. Šis, kad, ši kadencija ne tik netaps sėkme, bet pakirsime visą ES projektą. To negalima leisti, mums reikia e, žadintuvo aplinkos politika, kurią remia viešoje nuomonė daugelėje šalių, galėtų būti veiksminga priemonė Europos tikslus suderinti su piliečių viltimis ir lūkesčiais. Ekonominis vystimasis, kova su klimato kaita, visą tai yra klausimai, kurie Italijai yra tos pačios strategijos integrali dalis, nes mes esame įsitikinę, kad augimas, kurį turime pasiekti, kuris užtikrins, kad Europos sistemo ekonomika yra konkurencinga yra būtent ekologiškas augimas. Šias temas aptarėme Milane per neformalų ministrų sustikimą, kur atvyko aplinkos apsaugos ir užimtumo ministrai Liepos 7 dieną. Pirmą kartą aplinkos ministrai sutiko su užimtumo ministrais tame pačiame posėdėje ir aptarinėjo dvi temas - aplinką ir užimtumą. Kokias priemonės galima panaudoti, kovojant su tuo, kas yra mūsų amžiaus rykštė. Tai yra nedarbas, ypač jaunimo nedarbas. Ekonominis ir Milano posėdžio sėkmė patvirtino, kad integruotas politinis požiūris yra gyvybiškai svarbus tam, kad galėtume pasinaudoti darbo vietų kūrimo potencialu ir susidoroti su iššūkiais, perinant iš prie ekonomikos, kuri panaudoja mažai akmens anglės, e, veiksmingai naudoja išteklius ir energiją. Savo pirmininkavimo metu stengsime užtikrinti, kad metinio augimo, augimo ataskaita, nuo, ko, nuo, kurio pras, nuo kurios prasideda Europos semestras, bus įtrauks skyrių skirtą ekologiškoms darbo vietoms. Tai bus tam tikras pokytis, kalbant apie Europos semestro valdyseną. Dabar e, pagal Europos semestrą vyksta užimtumo ir finansų ministrų e, tarybos. Mes siūlome dar papildomai įtraukti ir aplinkos ministrų tarybą, kad užtikrintume, jog aplinkos politika taptų ašimi. Ir šiam požiūriui patvirtinti bus e, reikalinga Europos parlamento parama. Turime pereiti nuo e, rudosios ekonomikos prie žaliosios. Mums reikia švelninti galimas neigiamas pasakmes esamoms darbo vietoms. Tinkama pramonės politika turėtų liūdėti šį perinamąjį procesą. Europos semestras ir vidutinio laikotarpio peržiūra Europos 20 metų strategijai yra svarbi galimybė aplinkos komponentą padaryti viso šio proceso šerdimi. Iššūkis yra e, išeiti iš tradicinio požiūrio ribų, kai tradiciškai buvo vertinamas ekonomikos ir aplinkos ryšys, kai buvo bandoma ekonominių pasirinkimų neigiamą poveikį panaikinti. Dabar ekonominis pasirinkimas turi atsižvelgti į poveikį aplinkai, nes patirtis parodė, kad atsižvelgiant į aplinką, atsižvelgti į aplinką yra būtina tam, kad mūsų bendrovės galėtų konkuruoti ir būtų gerbiamos pramonės srityje. Jos turės išvelgti į aplinką, kad galėtų konkuruoti tarptautiniu mastu ir mm, dirbti pelningai. Turime padėti pagrindus tam, kad pereitume iš cirkuliarinės prie cirkuliarinės ekonomikos, kur niekas nešvaistama. Šiandien dominuojantis modelis remiasi tuo, kad kažką paimame, perdirbame ir išmetame. Tai išvaisto išteklius, juos prarandame ir sukūrėme didžiulius atliekų kiekius. Visiems aišku, kad šis modelis nebėra tvarus, jis brangus, jis teršia, jis kelia ekonomikos krizės ir darbo vietų praradimus, taip pat ir pelno praradimus bendrovių savininkams. Iš diskusijų Milane tapo aišku, kad yra sutarimas dėl to, kad reikia sustiprinti aplinkos komponentą ekonomikos valdyme Europos Sąjungoje. Tiek turinio tiek sprendimų prieimimo procesą, procesų prasme. Kaip Europos aplinkos tarybos e, pirmininkas per ateinančius mėnesius aš stengsiuos e, stiprinti šį procesą, stiprinti aplinkos komponentą semestro rėmose, įtraukiant tuos klausimus, kurie buvo iškelti Milane. Manau, kad einant šiuo keliu Labai svarbus bus Europos parlamento indėlis. Manau, kad jūsų diskusijose jūs taip pat išsakysite tokių įdomių minčių. Kai dėl aplinkos ir sprendimų, kuriuos reikia priimti, kad e, staitume klimato kaitą, tai turime nugalėti skirtumus tarp mūsų, turime sukurti bendrą požiūrį, e, sutarimą tarp svarbiausių politinių jėgų ši tema yra per daug svarbi, kad mes būtume susiskaidę tiek parlamente ar nacionaliniuose parlamentuose. Kadangi yra valstybių, kurios e, taršos prasme eina atgal, Europa turi eiti į priekį ir užmiršti e, partiniomis linijėmis paremtus e, sprendimus. Mes pateiksime naujų pasiūlymų dėl klimato energetikos politikos, todėl į tarybos gairias įtraukėme įvairius neformalius susitikimus, įskaitant ir Milano ministrų neformalų susitikimą, kur be kitų temų diskutavome ir apie misijų prekybos sistemos reformą ir nusprendėme, kad spalio 6 dieną, kuomet įvyks energijos ir aplinkos e, ministrai. E, tai turėsime aptarti mūsų e, politika turi būti susijusi taip pat ir su energijos saugumo, energetinio tiekimo saugumo, saugumu. Per šalių konferenciją mes turime patvirtinti savo įsipareigojimus per šalių konferenciją Limoje kuri auga iš mūsų įsipareigojimų Varšuvoje, taip pat rengiantis e, konferencijai Paryžiuje, kas bus svarbu pasiekti pasaulinius susitarimus. Sutikimas Limoje bus labai svarbus siekiant susitarimo Paryžiuje. Manau, kad ta proga čia ten susirinks visos Europos šalis ir bus pasirengusios uh, pasiūlyti savo indėlį. Ponos ir ponai, Italija pirmininkavo metu spalio 28 dieną ir gruodžio 17 dieną, kadangi nėra tiek jau daug laiko ir mes tikimės, kad pasieksime iki to laiko svarbios pažangos, svarbiamis temomis, todėl mums reikės bendradarbiavimo su jumis, tai yra būtina aplinkos srityje turime genetiškai modifikuotų organizmų dokumentus, tai yra vienas Italijos pirinkavimo prioritetų jau metų metus. Dokumentai buvo užblokuoti darybose, tačiau galų gale taryboje pasiektas politinis sustarimas, o mes norėtume pasiekti pusiausvirą tarp e, leidimų sistemos išlaikymo ES ir valstybių narių poreikio turėti tam tikrą laisvę drausti E, GMO gamybą ar kūrimą savo šalyse. Šiuo jautriu klausimu, kuris turi poveikį visai visuomeniai, tiek ūkininkams, tiek vartotojams, turime garantuoti suverenumą ir e, valstybių narių e, autonomiškumą. Viešoji nuomonė ES yra pasiuntusi aiškių signalų dėl GMO. Todėl mes manome, kad mūsų politinė pareiga yra siekti, kaip galima, greitesnės pažangos siekiant sustarimo tarp tarybos ir parlamento. Šiandien bendrųjų reikalų taryba oficialiai balsavo dėl bendrosios pozicijos. Mūsų pirmasis troškimas yra dirbti kartu su jumis, kad pasiektume sustarimą šią temą iki metų pabaigos. Kitas teisėkuros prioritetas pirmininkavimo metu mums yra e, plastilinių maišelių naudojimo sumažinimas. Tai yra labai svarbus teisėkuros instrumentas, kuris leis mažintis ne tik plastikinių maišelių skaičių, bet ir sukur, bus proga pagerinti visą atliekų valdymo sistemą. Todėl mes darysime viską, kad pasiektume susitarimą, kad būtų galima ženkliai sumažinti maišelių panaudojimą, išlaikant geros praktikos nuostatas ir pavyzdžius, jeigu jie egzistuoja valstybėse narėse. Ir aš džiaugiuosi, kad ponia Alkan e, gaus darybų mandatą gruodžio mėnesį, nes tai yra būtina, kad pasiektume sustarimą iki Italijos pirmininkavimo pabaigos. Dėl šiltnamio dujų mažinimo teisėkuros programa pagrįsta tų procedūrų, kurios jau pradėtos užbaigimo. Pirmiausia, pasiūlymas patvirtinti reglamentą dėl CO2 emisijų jūrų transporte ribojimą. Tai yra vienas iš mūsų prioritetų. Direktyva dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo yra taip pat svarbus ir sudėtingas klausimas. Politinėme susitarime, kuris pasiektas energijos taryboje, E, birželio mėnesį atspindi jautrų balansą tarp valstybių narių pozicijų. Mes suprantame, kad parlamente taip pat šis pasiūlymas e, turėjo sudėtingą praeitį. Tikimės, kad kartu su, e, su parlamentu, su pranešėju Torvaldsu pasieksime susitarimą. Taip pat reikia nepamiršti prekybos taršos leidimai sistemą, e, jos reformą, reikia stabilizuoti šią sistemą, kuri yra svarbiausia priemonė bendrijos lygmenių, kovojant su klimato kaita. Su, turime turėti na, skaidrius mechanizmus, nediskriminuojančius mechanizmus. Techninė prasme galbūt neturime daug laiko pradėti uh, visiškas dar, pilnas darybas mūsų pirmininkavimo metu, tačiau tikimės, kad padėsime tam pagrindus, kad e, šios diskusijos būtų baigtos kaip galima greičiau. Ir galiausiai norėčiau pakalbėti apie oro kokybės ir atliekų paketus. Tai yra pasiūlymai, kurie yra labai svarbus plėtojant e, tvirtą aplinkos politiką. E, Todėl mes laukdami pasiūlymą iš parlamento, mes sieksime, pasiek, sieksime pažangos, kaip galima e, toliau taryboje ir svarstysime šios pasiūlymus detaliai. Italija pirmininkavimo metu koordinuos ir atstovaus sąjungos pozicijas tarptautiniu mastu. Galbūt galėčiau paminėti keletą tokių progų. Vyks šalių konferencija dėl biovairovės konvencijos taip pat įvyks e, šalių pasirašusių Nagojos protokolą posėdžiai. Ypač šalių konferencija 12 vyksanti Pietų Korejoje spalio mėnesį, kuri turėtų įvertinti pažangą pasiektą įgyvendinant konvencijos strateginį planą. Tai bus tas forumas, kur bus galima apsispręsti, kaip E, padarinti sustarimą ir užtikrinti, kad iki tikslai būtų pasiekti. Mes taip pat turėtume prisidėti apibrėždami tvarius augimo tikslus visame pasaulyje po 2015 metų. Mes norime, kad ES vaidintų aišku ir konstruktyvų vaidmenį siekiančių tikslų ir kad būtų visiškai patvirtinti sprendimai, patvirtinti konferencijoje. Noriu padėkoti jūs, jums dabar uždėmesi ir pasakyti, jog esu įstikinęs, kad kalbant apie šias temas susijusias su aplinka, na, tai yra jūsų komiteto kadencijos, e, kompetencijos rytis, tikiuosi, kad bendradarbiausime labai artimai konstruktyviai, be jokių partin, partinių linijų. Dar kartą pasakysiu, kad aplinka yra tas rytis, kuri veikia mūsų e, gyvenimą, bet ypač e, būsimų kartų mūsų vaikų gyvenimą. Taigi linkiu sėkmės jūsų darbe ir sėkmės tarybos darbe. Ačiū iš Italijos e, pirmininkavimo prioritėtų pristatymą. Pradėsime Dabar pirmąjį klausimų ratą steiksiu galimybę užduoti klausimus koordinatoriams ne ilgiau nei per dvi minutės, po to juos atsakysime. Petris Lyze, prašau. Ačiū pirmininkė, ačiū tarybos pirmininkė, su Europos liaudės partijos koordinatorius ir džiaugiuosi matydamas Europos liaudės partijai stovaujančius du ministrus. Šiandien Italijos vyriausybė sudaro ne vien socialdemokratai, todėl džiaugiuosi, ponė tarybos pirmininkė, kad bendrabiavimas su parlamentu laikote prioritetinis, nepaisant to, kad Italijoje dabar vyksta svarbus tyrimas susijęs su Kosto Concordia avarija, kurį jūs kuruojate. Noriu kalbėti apie tikslus iki 30 metų. Turime dėti visas pastangas tam, kad vadovų taryba spalio mėnesį pritartų teikimam pasiūlymui, kuris buvo svarstamas įvairiais aspektais tiek parlamente, tiek Europos liaudės partijoje, tam, <clears throat> kad uh, nebūtų kvestionuojamas 40 procentų CO2 išlakų sumažinimo tikslas. Tikiuosi, kad vadovų taryba šiam pasiūlymui pritars. Parlamentas ir mano frakcija laikėsi skirtingų nuomonių dėl e, to, kiek, stiklų, kiek tikslų yra vienas ar trys. LP darbo grupė aplinkosaugos komitete mano, kad reikia nustatyti tris tikslus, kadangi jie yra naudingesni <clears throat> užimtumui ir ekonomikos augimui, darbo vietų kūrimui E, turėtume pasinaudoti to potencialu, kur, kurti naujas darbo vietas, e, aplinkosaugos technologijas mažinant, komisija numatė sutaupyti pagal dabar teikimo paketą 30 procentų suvartojamos energijos išteklių. Aš raginu e, šiuos tikslus, kuriais, kurios laikome minimaliais patvirtinti ir nustatyti juos kaip privalomus Taip pat mes kiekvieną dieną išleidžiame milijardą eurų iškastinių kūro importui ir ypač dabar, e, kuomet paštrė santykiai su Rusija, galėtume šios lėšos panaudoti kitose sritise, pavyzdžiui, mūsų pamatams skatinti. Panas Grotė dabar klaus, ačiū. Pone ministrė, man labai patiko jūsų siekis e, kultūrinių pokyčių, siekiant sustiprinti konkurencingumą, išlaikyti gamybą Europoje, kurti darbo vietas ir jas išsaugoti. Nemažai jūsų kolegų lankėsi čia pristatydami savo programas busimiesiems pusmečiams. Mes savo programą vykdome, patvirtiname siekdami, kad ji būtų gyvendinama labai greitai, tačiau tas gyvenimo tempas iš tiesų yra pakankamai lėtas, kalbant apie stabilumo atidėjimus rezervinį fondą, <clears throat> reikėtų nustatyti konkrečią datą, kuomet bus šie veiksmai pradėti įgyvendinti 2021 metai, manau, yra e, per vėlai numatyta data, todėl turėtume <clears throat> pradėti gyvendinti e, šios užmojus nuo 2017 metų dėl COP klimato kaitos konferencijų. Europa, e, jai yra atstovaujama, komisija atstovaujama, parlamentui taip pat, delegacijų vadovai dalyvauja diskusijose, tačiau kuomet reikia skirti finansinę paramą, prasideda uh, skaidimasis ir Europa susiskaido 28 valstybės narės, todėl prašau, kad pirmininkaujant į Italiją geriau koordinuotų veiksmus šioje srityje tam, kad Europos balsas būtų išgirstas labiau ir e, būtų vieningesnis kalbant apie finansavimą, apie ekonomikų ir energijos taupimą. Mm, turiu pasakyti, kad uh, parlamentas e, patvirtino 40 procentų energijos taupimo tikslą, tuo tarpu siūlomas 30 tai yra 10 procentų mažiau. Ir aš manau, kad sutaupytas lėšas būtų galima panaudoti ekonomikai gyvinti, darbo vietoms kurti, todėl manau, kad jūs e, per savo pirmininkavimą būsite atviri ir pasiūlymams šioje srityje ir kad dabartiniai komisijos pasiūlymai tikrai nebus e, nepajudinami. Jan Danken dabar. Labai ačiū Europoje dabar. E, Kilės nerimas dėl apsirūpinimo energijos ištekliais, saugumu. <clears throat> Taigi noriu užduoti klausimą dėl uh, E, įprastinės energijos išteklių ir e, hidraulinio skaidimo metodo naudojimo. Ką kitiems nuveikti per artimiausius šešius mėnesius šios, šioje srityje, liberal frakcijos vardu Nils Torvalds. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Galėti, kad atvykote. Džiaugiamės jūs matydami ir tikimės, kad taip pat džiaugsimės ir gruodžio mėnesį, kuomet tarsime jums arividerčių. Aš esu pranešėjęs dėl netiesioginės e, žemės e, ūkio paskirtai žemės keitimo. Ir <clears throat> dabar atitinkami klausimai yra taryboje patekę klavėte, kaip vertinate savo galimybės iš tos aklavėtės juos pajudinti per Italijos pirmininkavimą. Katerina Konečna. Ačiū pirmininkė, aš guojam gal frakcijos vardu, jūs taip pat noriu pasveikinti šiame komitete, jūsų pirmininkavimas nebus lengvas, norėtume jūs paraginti padaryti vieną dalyką, ponė ministrė. Ragintume jūs kaip atsakinga už aplinkosaugos sritį pradėti konsultacijas dėl transatlantinės investicijų partnerystės susitarimo, kadangi jis e, apriepia taip pat aplinkosaugą, chemijos pramonę, maisto saugą ir kitas Europoje galiojančias normas. Baiminamės, kad uh, tas normas reikės teikti, jeigu daryboms e, ims vadovauti ir vadovaus toliau komisija, jūs čia galėtumėte imtis vadovaujamo vaidmens ir mums suteikti daugiau informacijos apie šios rūpimus klausimus, kadangi baiminamės, kad e, dėl šių vykstančių darybų kils grėsmė aplinkosaugos ir maisto saugos standartams. Taip pat noriu duoti klausimą dėl atliekų tvarkymo. Jūs kalbėjote apie atliekų tvarkymo krizę, taigi noriu paklausti, kaip norėtumėte šią krizę išspręsti, nes pagal turimą informaciją Italijoje atliekų tvarkymas tikrai yra kritinėje būklėje, jau kyla grėsmė gruntiniam gruntiniams vandenims, taigi kokių veiksmų ketinate imtis, kad Europoje daugiau tokie įvykiai kaip jūs šalyje nepasikartotų susijęs su atliekų tvarkymu. Dabar žaliųjų vardu ponas Aikaut. Ačiū ministrė už jūsų išsamų busimosios e, pirmininkamo veiklos programos pristatymą. Aš kaip ir kolega <clears throat> iš Aldė tikiuosi, kad atsisveikinimas su jumis taip pat vyks draugiškai, kaip ir pasisveikinimas. Vienas iš didžiausių žaliesiems rūpimų prioritetų yra e, su energetika susijusių teisės aktų paketas. Jūs minėjote, kad dėl e, energetikos politikos Europa privalo būti vieninga, parlamentas o tarpu yra vieningas savo vertinime e, energetikos teisės aktų paketo mes turime patvirtinti tris saistamus tikslus dėl atsinaujinančių energijos išteklių, energijos vartojimo efektyvumo <clears throat> ir energijos taupimo. E, parlamentas siūlė nustatyti privalomą 40 procentų energijos taupimo tikslą, to tarpo komisija siūlo 30 procentų. Taigi, kaip vertinate galimybę patvirtinti šį teisės aktų paketą, kuriame būtų numatyti trys saistomi tikslai. Antras svarbus klausimas susijęs su Lymos konferencija ir finansavimu Tai, kad ES iki šiol niekuomet nesugeba susitarti dėl finansinių lėšų skirimo, dėl to, kad jas turi skirti valstybės narės atskirai ir toliau lieka šis klausimas neaiškus, ar e, pasistengsite užtikrinti, kad per šį pusmetį ES į Limą vyktų jau iš anksto susitarusi dėl vieningos pozicijos dėl e, finansavimo. Paskutinis klausimas dėl laivybos stebėsenos. E, pirmininkaujant Italijai šis teisės aktas taip pat turės būti tvirtinamas, taigi e, čia reikėtų užtikrinti šioje srityje daugiau <clears throat> skaidrumo. Ir e, aš noriu paklausti, ar sieksite to skaidrumo iš tarybos e, per savo pirmininkavimą dėl atliekų radioaktyvių gabenimo. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ministrui, kad atvyko susitikti, sutiko atsakyti mūsų klausimus. Aš esu FDD frakcijos narys. E, mums labai rūpi tiesioginės demokratijos klausimai. Ir šį klausimą norėčiau užduoti ne aš, o labai daug Italijos piliečių, kuriems rūpi ši tema. Atsižvelgiant į toli siekiančius tikslus, e, siekiant sumažinti šiltnamio efekto dujų emisijas 30 procentų ir padidinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį iki 25 procentų. Jūs minėjote įvairius politinius su tuo susijusius sprendimus, kuriuos reikia priimti. Noriu paklausti, kaip pirmininkaujantį Italiją vertina Mončio ir Prodžio sprendimus E, vystyti e, naftos dujų gavybą atviroje jūroje, statant atitinkamas platformas. Ir kaip jūs vertinate atitinkamą tokios veiklos poveikį gyventojams ekologiniu aspektu, nes mokslininkai yra įrodę, kad e, tokia veikla didina riziką susirgti, susirgti vėžių. <clears throat> Aš manau, kad galėtume mes padidinti, pavyzdžiui, e, e, kūro apmokestinimo akcizais nuo 17-14 e, procentų, o nedidinti gavybos apimtis. Pirmkas dabar steiksiu galimybę ministrui atsakyti iš dos klausimus, jeigu manam per penkias minutės, nes dar labai daug kolegų nori klausti. Labai sunku bus per tokį trumpą laiką atsakyti visus klausimus ir tikiuosi, kad jūs visi suprasite, kad e, gal ir negalėsiu labai konkrečiai išsamei atsakyti visus klausimus, nes man skirti per nelik mažai laiko. Taigi, energetinis efektyvumas ir komisijos nustatytas 30 procentų tikslas. Aš manau, kad energetinis e, efektyvumas gali padėti mums pasiekti sustarimą dėl klimato kaitos. Aš tą sakiau savo įžanginėje kalboje. Todėl e, ši tema yra e, strateginės svarbos pirmininkaujančio šalies manimų. Ir ši tema taip pat yra glaudžiai susijusi su tikslais, kuriuos mes e, nustatėme, kaip savo pirmigavome prioritetus, tai yra augimas ir naujos darbo vietos. Mes norime padidinti energetinį efektyvumą ir taip e, padėti įmonėms, ypatingai mažoms vidutinėms įmonėms, kurti naujas darbo vietas ir dirbti pelningai. Mums reikia ir aplinkosauginio saugumo. Jeigu uh, mes galėsime geriau išnaudoti savo energiją, mes galėsime mažinti savo priklausomybę nuo energijos šaltinio, o tai taip pat <coughs> padidins ir mūsų saugumą. Taigi tai yra nepaprastai svarbu ir taryba ketina šiuo klausimu dirbti nepaprastai daug tam, kad mes pasiektume bendrą poziciją. Ir tikiuosi, mes galėsime dėl jo sustarti iki spalio 26 dienos. Taip mes nusiusime žinę Europos piliečiams o jie jos tos žinios laukia dėl mano jau minėtų priežasčių. Gruodį e, vykstantį susitikimą Limoje ir po to 2015 metais vykstančią konferenciją Paryžiui yra tikra proga mums kažką pakeisti. Taip, iš tikrųjų, kai kam gal atrodo, kad tie susidarimai yra naudingi, kitiem atrodo, kad jie mažiau naudingi, Bet aš manau, kad Europos taryba turi siekti kuo ambicingesnio susitarimo. Susitarimo, kuriam galėtų pritarti visos valstybės narės. Dabar dėl priekybos ETL sistemos. Aš savo įžanginėje kalboje jau minėjau šį klausimą. Jis taip pat yra glaudžiai susijęs su susitarimu dėl klimato ir energetikos. Šios susitarimo mums tikrai labai reikia. Taigi tai yra dar vienas komponentas, kurį turime taryboje stengtis pastumėti į priekį, kiek įmanoma daugiau. Mums atrodo, kad yra būtina tai padaryti. Dėl to, kad mes privalome užtikrinti, kad atėl rinka būtų stabilesnė. Taip visi galėsime ją labiau pasitikėti ir, ir turėdami tokią rinką galėsime mažinti e, šiltnamio efektų sukeliančių dujų e, išmetimus. Mes tikimės, kad Europos parlamentas taip pat e, galės padaryti pažangą savo diskusiją šiuo klausimu. O mes savo ruoštų galėsime paversti tas diskusijas realiais darbais. Jums yra žinoma, kad taryba jau susitarė praeitį birželį dėl šio, šios temos. Ir mes esame pasiruošę baigti šį darbą kuo skubiau. Parengė direktyvą, o tam reikės Europos parlamento paramos. Ir žinome, kad diskusijos nebus labai lengvos. Ši tema sukėlė daug diskusijų tiek taryboje, tiek Europos parlamente. Taryba dabar turi labai aiškę poziciją, tai yra gan geras kompromisas ir aš manau, kad mes galėsime pabaigti renkti kai kurios gal, galutinius šio, šios pozicijos elementus. Savo pirmininkavimo metu mes taip pat dėrėsimės ir dėl užsienio priekybos klausimų. Abipusiškumas, paraleliškumas, apsauga ir Europos aplinkosaugos ir e, socialinių kriterijų platinimas. Tai yra mūsų verti, e, vertybės, mūsų tikslai, mūsų tie parametrai, kurių mes negalime atsisakyti. Mes stengsime siekti didesnio skaidrumo, įtvirtindami visus šios principus be abejo. Čia reikia e, stengtis daryti daugiau pažangos. švaraus oro e, klausimai. Aš nenoriu čia pradėti kalbėti apie Italijos klausimus, Italijos reikalus, nes čia aš atstovauju tarybai. Bet e, dažnai mes pamirštame, kad turime savo valstybėse e, tam tikrų regionų, kuriuose atlikos yra perdirbimos labai sėkmingai. Ir Atliekų tema yra aktuali visoje Europoje ir atliekų paketas buvo patvirtintas taryboje tik neseniai. Labai sunku yra. Labai sunku yra iškelti būtent šią temą kaip prioritetinę mūsų diskusijose su Europos parlamentu. Mes ir toliau skirsime nemažai dėmesio atliekų klausimui, laukdami Europos parlamento pozicijos. Mes dirbame taryboje ir tai parodome, kad esame įsipareigoję geriau tvarkyti atlikas. Mes e, nagrinėjame šiuo metu, ar negalim būtų jau spalio mėnesį svarstyti ministrų lygių atliekų klausimo. Toliau e, lai, e, laivų keliama tarša. Tai taip pat yra labai svarbi tema. Dalyvaudami tarptautinėse dėrybose dėl kuriam vadovauja tarptautinio jūrų organizacija, mes stengiamės laikytis konstruktyvios pozicijos. Ir čia taip pat bendradarbiausime konstruktyviai su parlamentu. Kaip bus paskirtas parlamente pranešėjas, mes iš karto su juo susisieksime tam, kad galėtume uh, iš karto pradėti diskusijas, siekdami jas baigti kuo skubiau. Dar vienas dalykas, apie kurį jūs klausėte. Tai yra angliavandenylių gavyba. Šis klausimas yra aktualus ne vien Italijai. Italijoje, kaip ir kitose šalise, mes puikiai žinome, kad, kad plėšimo technologija yra susiję, nėra da, labai paprasta, bet e, mes Europoje taikome griežčiausius e, reikalavimus. Ir tai parodo, kad mes tikrai manome, kad ši tema yra svarbi. Mes negalime sauliaisti ignoruoti šios temos. Skalūnų dujos. Mes neturime dar teisėkuros pasiūlymo šio klausimo. Jeigu jūs norėtumėt, kad mes pradėtume svarstyti skalūnų dujas ir kad galėtume atlikti skalūnų dujų gavybos po, aplinkosaugos poveikio aplinkai vertinimą, tuomet jūs turėtumėt tą pasiūlyti ir pirmininkaujantį Italiją tokiam pasiūlymui neprieštarautų. Pirmininkas dėkoju Jums už Jūsų atsakymus. 23-24 kolegos dar nori pasisakyti. Pirmiausia, leisime užduoti savo klausimus 12 kolegų, po to ministras galės atsakyti ir po to dar 12 kolegų galės pasisakyti. Ivo Pelet, prašau kalbėti neilgiau nei dvi minutės. Ačiū pirminkė, aš stengsiuos neviršti man skirto laiko. Pone ministrė, laba diena ir dėkuoju, kad jūs pas mus atvykote ir už tai, kad atsakysite į mūsų klausimus. Kalbėsiu labai trumpai, nes labai daug kolegų dar nori užduoti savo klausimus ir jūs turėsite pateikti savo atsakymus. Europos komisija šiandien pateikė pasiūlymą dėl energetinio efektyvumo ir jame yra nurodytas 30 procentų tikslas. Mes visi žinome ir sutarėme, kad energetinis efektyvumas yra gyvybiškai svarbus tam, kad mes galėtume mažinti savo energetinę priklausomybę nuo kitų šalių, pirmiausia, nuo Rusijos. Ir Jei mes e, pasieksime užsibriežtą tikslą, tuomet galėsime sumažinti savo energetinę priklausomybę 11 procentų. Ir todėl mes tikimės, kad e, spalio mėnesį vyksinčiame vadovų susitikime jūs sugebėsite įtikinti visas 28 valstybės narės, o ne tik valstybių narių daugumą, paremti šį e, pasiūlymą ir energetinio efektyvumo tikslus. Pone ministrė, norėčiau paklausti jūs apie CO2 mažinimą ir prekybos ETL sistemą. Mano kolega Matijas Groto jau minėjo struktūrinės reformas, kurios yra reikalingos, nes visi žinome, kad kainos krito ir pramonė nebeturi jokių nebėra niekaip skatinama dalyvauti šioje e, sistemoje. Žinome, kad reikia struktūrinių reformų, Ir mums reikia pastumėti šį dosiją, šį pas, e, komisijos pasiūlymą į priekį per e, kelias tenčius mėnesius. Ir būtų gerai, mes suprantame, kad gal iki metų pabaigos nepavyks susis, e, susitarti, bet gal jūs galėtumėte bent jau priartėti prie kažkokio bendresnio susitarimo per savo pirmininkavimą. Ir Maiklas taip pat jau klausė jūs apie tos reformos grafiką. Ir ar. Uh, šalių, kurios nori pasinaudoti iš ankstinių pirkimų iki 2017 metų. Ir kokie bus nustatyti leidimų kiekiai ir iki 2020 metų, aš labai skubu, ponė ministrė, ir kaip, kai, ką, kas bus daroma su uh, su, su e, leidimu perkelimu į rezervą. Dėkoju. Ačiū pirmininkė ir dėkoju Jums už labai išsame įžangą, kurios metu Jūs mums pristatėte pirmininkaujančios Italijos prioritetus. Aš norėčiau Jūsų paklausti štai apie ką. Peržiūrint direktyvą e, dėl pakuočių, nu, direktyva numeris 94.62, parlamentas e, norėtų, kad būtų peržiūrėtos nuostatos dėl plastikinių maišelių. Ką jūs ketinate su tuo daryti? Ar ką jūs darysite tam, kad būtų mažinama, mažinamas plastikinių maišelių naudojimas, ypač atsižvelgiant į geriausią praktiką, kurią mes esame sukaupę Italijoje. Ir atliekų paketas, jūs jį minėjote, ir aš norėčiau jūsų paklausti, ką jūs manote apie šį dokumentų paketą ir ką jūs tikitės pasiekti iki savo pirmininkavimo pabaigos. Pone Galing iš AKR frakcijos. Atsiprašau, pirmininkė, užsišnekėjau. Aš noriu užduoti labai paprastą klausimą. Ministras pradėjo savo kalbą nuo savo prioritetų. Ir po to 18 minučių jisai mums pasako apie bendrą ES aplinkosaugos politiką. Ir aš tiesą sakant, po visos šios kalbos taip ir nesupratau, labai paprastai, ką konkrečiai jūs ketinate daryti per kitą pusmetį. Taigi labai paprastai aš norėčiau jūsų paklausti, kokie yra trys svarbiausi jūsų prioritetai, kuriu, kuriais jūs ketinate dirbti ir ką konkrečiai jūs tikitės pasiekti tais klausimais. Dėkoju Aldė frakcijos vardu, ponė Rys. Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai, nes aš suprantu, kad e, ministras praktiškai e, e, jaučiasi ko gero kaip sporto saliai. Jūs kalbėjote apie tai, kad da, a, valstybės narės turi galimybę da, uždrausti GMO ir aš rengiu pranešimą šiuo klausimu, permėjau jį iš. A, ponios Liupaž ir tai yra nepaprastai jautrus klausimas ir kai kuriuose tai regionuose tai, uh, jis tikrai yra nepaprastai aktualus ir vartotojai ir, že, ir ūkininkai daug iš mūsų tikisi. Ir gal jūs galėtumėt nekomentuodamas bendros pozicijos uh, pasakyti mums, e, kokia yra jūsų nuomonė būtų šiuo klausimu. E, jūs žinot, bet aš jums vis tiek priminsiu, kad uh, kad e, Europos parlamentas patvirtino savo poziciją nepaprastai didelę balsų daugumą. Tai maždaug tik 80 žmonių balsavo prieš. 2011 metais e, mes pradėjome apie tai kalbėti ir jau treji, praktiškai treji metai taryba laiko jį šaldyklėje. Jūs pradedate savo pirmininkavimą ir man bus labai malonu, jeigu mes galėtume kartu bendradarbiauti šiuo klausimu. Ir noriu jūsų paklausti, ką konkrečiai jūs ketinate daryti. Jau per nelik ilgai kalbu. Ir dar vienas klausimas, kuris yra labai aktuolus piliečiams ir jie dažnai apie tai kalbėjo ir Belgijoje ir nebijau, kad jis yra aktuolus kitur, tai yra maisto produktų švaistimas. Mes tą matome nuolatos, milijonai tonų e, maisto yra išmetama kiekvienais metais Europoje. Jums ir žinome apie šią problemą, tai yra klausimas, kurį reikia spręsti kuo skubiau ir kaip jūs ketinate tai daryti. Dėkoju. Toliau, ponia Aukin. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau Jūs pasveikinti atvykus pas mus ir dėkoju Jums už tai, kad Jūs paminėjote mano parengtą pranešimą dėl plastikinių maišelių. Aš esu už tai Jums labai dėkinga ir tikiuosi, kad Jūs galėsite panaudoti visą savo įtaką tam, kad pasumėtumėte šį klausimą į priekį. Aš didžiuojasi to, kad mes nustatėme konkrečius mažinimo tikslus ir beveik visos partijos remia šį pasiūlymas sumažinti per pus plastikinių maišelių naudojimą per trejus metus ir 80 procentų per penkerius metus. Ir, ir taip pat kalbama yra ir apie privalomą maišelio apmokestinimą, ypač tos, tų maišelių, kurie naudojami yra maisto pramonėje. Ir aš žinau, kad Italija yra pažengusi šiuo klausimu ir tikiuosi, kad jūs paremsite mūsų pastangas. Ir Taip pat nepamiršite, kad pirmą kartą mes realiai pradedame rūpintis atl prevenciją, atliekų sukūrimo prevenciją, mažindami plastikinių maišelių naudojimą. Ir mes tikrai tikimės, kad jūs elgsitės taip, kaip e, nori elgtis Junkeris. Junkeris sako, kad yra visiškai nepriimtina tai, kad du trešdaliai žmonių nerima, nerima šio pasiūlymo ir kad reikia dar nemažai padirbėti šiuo klausimu. Ir dabar vėl norėčiau sugrįžti prie uh, atliekų uh, Aš buvau su peticijų komitete ir kampanijoje, ir Lacijo regionuose. Ir jūs Italijoje e, turite puikią atliekų tvarkymo sistemą, bet ne viskas visur yra taip gražu kaip e, pas jūs. Ir aš tikiuosi, kad jūs savo pirmininkavimo metu galėsite spręsti visas problemas tam, kad Italija galėtų realiai pirmininkauti atliekų tvarkymo klausimu. Dėkoju. Norėčiau paprašyti kolegų pakeisti mūsų darbo tvarką. Europoje šiuo metu tylos minutės e, pagerbiama yra žuvusiųjų lėktuvo katastrofoje aukų atminimas ir siūlo ir mums padaryti tą patį. Grazie per eh, questo gesto simbolico. Dėkoju už eh, šį simbolinį, bet labai svarbų gestą. O dabar FTD frakcijos vardu kalbės ponas Afronte. Pone ministrė, norėčiau sugrįžti prie to klausimo, kurį jūs minėjote. Tai yra angliavandenilių gavybą. Kroatijoje 29, dėl 29 vietovių šiuo metu vyksta konkursai. Ir mes skaitėme žiniasklaidoje, kad Italija remia šį Kroatijos e, projektą. Jūs minėjote, jo galiojantis teisės aktai yra labai griežti. Todėl norėčiau jūsų paklausti, ar jums netrodo, kad aplinkos apsauga, aplinkos apsaugų iškils pavojus Adrijos jūroje gyvendinant šiuos pro, grįžimo projektus. Ir ar galim mes kalbėti apie darnų vystimąsi, kai mes vis dar e, naudojame iškastinį kūrą? Pane Gardinį, dėkoju, aš kalbėsiu labai trumpai. Aš norėčiau sugrįžti prie to, kas jau buvo pasakyta uh, apie Limoje vykstančią konferenciją. Po Kopenhagos konferencijos aš atidžiai stebėjau, kaip elgėsi konvencijos šalis. Ir pastaruoju metu aš pastebėjau, kad kai kurios šalis pakeitė savo poziciją paskutinę minutę ir nustojo blokuoti bendrą poziciją. Kaip Jūs ketinate užtikrinti, kad Paryžioje mes galėtume suformuoti ir pateikti bendrą poziciją? Taip, iš tikrųjų mes išgyvenome krizę. Manau, kad mes turime pakeisti savo požiūrį. Aplinkosauga ir klimato kaita neturėtų būti suvokiami kaip trūkdis mūsų uh, uh, ūkiui tai yra galimybė. Dar vienas dalykas, jūs minėjote, kad Milane susitiks už užimtumą ir aplinkosaugos atsakingi ministrai. Ką jūs ketinate daryti, nagrinėdami ciklinės ekonomikos savoką? Pane ministře, to je velmi jednoduchá otázka. Ačiū pirmininkė, turiu labai paprastą klausimą endokrininiai disruptoriai. E, jie yra mūsų darbo tarkės fone. E, komisija nepatikė atsakymų, kurių nori į parlamento klausimus. Norėčiau sužinoti e, jūsų pirminkavimo metu bus kas nors darima dėl šios problemos. Ačiū vicepirmininkė. pana Pietikaina. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti, ponė ministrė. Nes man atrodo, kad jūs išdėsite gana iškalbingai e, žalį ekonomiką apibūdinę. Tai nėra kova tarp pramonės ir aplinkos, netgi ne kova tarp skirtingų pramonės šakų, tai yra svarbiausias dalykas, kuriant darbo vietas, naujas pajamas, konkurencingumą ir europiečių ir pramonės gerbuvį. Tai yra daugiau kova tarp įmonių vienoje pramonės šakoje ir mūsų pareiga jiems padėti, kaip jūs labai aiškiai pasakėte. Ir šią prasme norėčiau grįžti prie jūsų pasakymo apie e, cirkuliarinę ekonomiką ir dalykų, kuriuos minėjo, kalbėjo kolegos. Galbūt jūs apie tai kalbėjote, bet aš nelabai išgirdau, gal nelabai klausiausi. Trys dalykai. Pirmiausia, energijos efektyvumas. Ar jūs pasisakote už 40 procentų privalomą tikslą nes jūs norėjote e, tai e, taryboje siekti šio tikslo. Antra, tai susijęs su cirkuliarinės ekonomikos tikslais. Ar manote, kad galite pasiekti e, privalomą išteklių veiksmingumo rodiklių E, įtraukimą į Europos semestro procesą. Mes žinome, kad e, rinkos stabilumo rezervas turi trijų metų spragą ir kaip kai kurie kolegos jau klausė, ar nenorėtumėte patvirtinti, kad jūs sieksite, kad ta spraga neegzistuotų. ir kad ši sistema pradėtų veikti 2017 metais. Ačiū, ponia Petikainen. Toliau liberalų vardu, ponas Varija. Ministrė, kaip mm, sakėte, dėl naujos ES e, ekonominės ir klimato politikos parlamentas jau balsavo, kad emisijos mažėtų 40 procentų, 40 procentų pagerėtų energetinis veiksmingumas ir sumažintos ir, ir, ir būtų daugiau panaudojama atsinaujančių šaltinių. Kadangi aš esu pranešėjas CO2 mežinant jūrų transportą ir jūs įžangoje kalbėjote apie tvarų augimą ir nepamirštant ar atsižvelgiant į politinį signalą, kurie pasinti Europos parlamentas. Ar galite pasakyti, ar Italijos, pirmininkaujant Italiją, norės, stengs padaryti įtaką, kad taryba atsižvelgtų į parlamento poziciją. Ačiū. Toliau žaliųjų vardu. Ponas Tayloras. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė. Aš jūs, pas, jūs pasisakymą galvoju apie augimą ir vienas dalykų, kurių nenorime matyti ir kuris yra pasitaikęs, tai yra Europos piliečių mirčių augimas nuo e, taršos. Pagal komisijos tyrimą 420 tūkstančių žmonių visoje Europos Sąjungoje miršta kasmet dėl oro taršos. Tikiuosi, kad jūs e, sutiksite, kad tai yra baisu ir sutiksite, kad tai yra nepriimtina. Norėčiau sužinoti, ką Italija pirmininkavimo metu darys, siekiant užtikrinti, kad mūsų siekiai būtų didesni dėl e, nacionalinių emisijų ribų direktyvos. Ir ar jūs remiate ar ne 20, 25 metų e, atitikties tikslą. Ačiū. Dėkojame kolegai Taylorui. Toliau. Apie pavartų ponas Nagi. Ačiū, ponė pirmininkė. Ministrė. Ačiū, kad e, jūs pristatėte savo pirmininkamo prioritetus. Taip pat džiaugiuosi jūsų parama e, ekonomikai draugiškai aplinkai. Taip pat norėčiau pabrėžti, e, kad reikia remti aplinkos atžvilgių draugišką vartojimą. Taip pat jūs kalbėjote apie darbo vietų kūrimą, e, nustatant ir aplinkos apsaugos tikslus. Mūsų klimato politika, taip pat energetikos politika, tai generuoja investicijas, kurios nekuria tvarių darbo vietų. Priešingai, kartais e, bendrovės užsidaro dėl CO2 politikos, ypač e, naujosios valstybės narėse rytų Europoje. Šios aukos e, nėra kompensuojamos. Ir be pasaulinio susitarimo tie nuostoliai, tos aukos e, neduoda jokios naudos, jokio pagerėjimo. Ar žinoma, kiek pajėgumų pakeista importuojamomis, e, e, importuojamais pajėgumais, ar kiek tų pajėgumų išskėlė kitas šalis, tai yra įvyko anglės CO2 nutekėjimas. Jeigu nekeisime politikos, tai procesas nebus svarus. Vietoj ETS reikia labiau pabrėžti veiksmingą natūralių išteklių naudojimą, gamtinių išteklių naudojimą. Padidinant energetinį veiksmingumą, perdirbant antrinės žaliavas, galime e, rasti galimybių kurti tvarias darbo vietas. Antras klausimas, ministrė. Norėčiau paklausti Jūsų nuomonės apie skalūnų dujas. Ar reikėtų skatinti skalūnų dujų išgavimą siekiant e, energetinio nepriklausomumo? Ačiū. Dabar e, netrukus teiksiu žodį ministrui, bet prieš tai dar vienas klausimas. varit intressant att lyssna på dig och eh, även jag blev också Pone pirmininkai, pone ministrai, jūsų kalba buvo labai įdomi. Labai džiaugiausi klausydamas jūsų minčių dėl jūrų transporto keliamos taršos. Džiugu buvo girdėti ką ketintų nuveikti šioje srityje. Jūs kalbėjote apie būtinybę siekti pažangos įvairiose srityse, tačiau aš norėčiau turėti galimybę pasakyti savo bendrapiliečiams Švedijoje, kad italai deda labai daug pastangų tam, kad ES būtų priešakinėse kovos su klimato kaita linijose ir kad mes iš tiesų galėsime patvirtinti bendrą poziciją. Taigi, kokiu veiksmu ketinite imtis, kad būtų patvirtinti privalomi tikslai, kiek pastangų ketinate tam e, padėti ir kaip užtikrinsite, kad ES šiame viršūnė sustikime pademonstruotų kuo tvirtesnę poziciją. Ačiū, e, mėla kolegė, dabar steiksiu žodį ministrui, kad jis galėtų atsakyti užduotus klausimus. Tikiuosi, jums pakaks 7-8 minučių. Aš tiesų man reiktų galbūt 4 valandų, tačiau pabandysiu tą padaryti per 7-8 minutės. Noriu vieną dalyką pasakyti. Labai džiaugiuosi galėdamas konstatuoti, kad nesamo sutarimo dėl mano pradžio minėtos pagrindinės temos, dėl tos būtinybės pasiekti persilaužimo <clears throat> vertinime visų šių problemų Siekime, kad e, aplinkosauga pati savaime netaptų problema, o kitų problemų sprendimo priemonė. Tikiuosi per artimiausius mėnesius e, turėti galimybę taryboje parengti tinkamas koncepcijas ir e, pradėti jas įgyvendinti. Taigi didžiausias klausimas, kaip tas koncepcijas reikės perkelti į tikrovę. Didžioji dalis šiandien svarstytų klausimų būtent su ta kultūrinė koncepcija ir yra susijusi. Kuomet kalbame apie žiedinę ekonomiką, tai veiksmingą išteklių panaudojimą, tai kalbame apie tai, kad būtina pakeisti esamas makroekonominės struktūras tam, kad e, tas persilaužimas, tie pokyčiai galėtų įvykti. Iki šiol e, pagrindinis ekonomikos e, tikslas buvo siekti pelno. Tačiau uh, Dabar tie verslininkai, kurie saugo aplinką, gali tikėtis dar didesnio pelno žiedinė ekonomika reiškia pakartotiną išteklių, gamtinių išteklių panaudojimą, gaminių perdirbimą, e, tam, kad e, būtų galima atlikas panaudoti naujame gamybos e, tiksle cikle. Tiksliau, tokiu būdu ir įvyktų tie esminiai pokyčiai ekonomikoje, mes nuo linijinės ekonomikos perėtume prie žiedinės ekonomikos ir sukurtume daugiau naujų darbo vietų. Įsivaizduokite, kiek naujų profesijų papildomai galėtų atsirasti. Ekologinis dizainas taptų pagrindinė naujos gamybos sistemos ašimi. Būtų galima netgi pradėti vystyti naujas profesijų, naujų profesijų šakas ir kurti daugiau naujų darbo vietų. Be to labai svarbus aspektas yra susijęs su, pavyzdžiui, tuo sustarimu, kuriuo mes siekiame klimato kaitos ir energetikos srityje. Jeigu siekiame plačių užmojų susitarimo, tai privalome susitarti ir daug dėmesio skirti energijos taupimui. E, darbo vietų kūrimui, aplinkosaugai, atsinaujinantiems energijos ištekliams. Italijoje mes esame užsibrėžę pakankamai aukštus tikslus susijusius su atsinaujinančiais energijos ištekliais ir toje srityje, kaip ir kitose šalise Italijoje, ketiname sukurti nemažai naujų darbo vietų. Mes ir toliau šios procesus remsime, aiškiai suvokdami, kad e, privalome patys pasikeisti tam, kad mano minėti pokyčiai galėtų įvykti atitinkamuose sritise. Aš atsiprašau, kad galbūt kai kurios klausimus negalėsiu atsakyti labai išsamei, kadangi laiko yra skirta nedaug. Taršos leidimų prekybos sistema taip pat yra viena iš tų temų, kuriams teikiame pirmenybę. Aš Mes ruošiamės atitinkamai mm, konferencijai, kuri vyks Milane. Šią temą, kalbant apie numatomus finansinius išteklius, manau, kad reikėtų juos vertinti atsižvelgiant į bendrą reformų kontekstą. Mes nenorėtume savo veiksmais atbaidyti investuotojų ir nenorėtume bausti už tas investicijas tam tikrą prasme, kurios iki šiol buvo atliktos. Tas pasakytina tiek apie taršos leidimų prekybos sistemą, tiek apie kitus klausimus susijusius energetikos ir klimato kaitos paketu. Manau, kad per atmesus mėnesius turėsime ieškoti tinkamos pusiausvyros ir labai įtemptai dėrėtis Europoje. Yra kai kurios valstybės, kurios šioje srityje siekia ambicingesnių tikslų. Todėl ir privalėsime ieškoti tos visiems primtinos pusiausvėros. Italijoje yra posakis, kad tobulumas yra priešas to, kas e, geriausia ir aš manau, kad e, galbūt dabar siūlomas pasiūlymas nėra pats idealiausias, tačiau e, geriausias įmanomas dabartinėmis sąlygomis, siekiant, kad ten pritartų 28 valstybės narės ir dėsime visas pastangas, kad jos sugebėtų susitarti. Mes jau pradėjome tinkamus parengiamuosius darbus. E, birželio 16-17 vykusioje konferencijoje Milane jau jie buvo pradėti, kalbant apie plastikinių maišelių problemą. Ši tema mums labai rūpi. Norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Norėtume šios ryties siekti daugiau pažangos, kadangi suvokiame, kad plastikiniai maišeliai kelia problemų aplinkai, jie teršia aplinką, ypač mūsų jūras. Todėl įmamės svarstyti šio klausimo atsižvelgdami į aplinkos saugos aspektus, siekime, kad visos valstybės susitartų dėl to, kaip reikia spręsti šią problemą. Parlamentas norėtų patvirtinti saistomus tikslus, taryba valstybės narės to nenori, tačiau džiaugčiausi, jeigu e, savo pirmininkavimo pabaigoje galėtume pasakyti, kad kiekviena šalis e, sugebėjo užsibrėžti tikslą <clears throat> naudoti kuo mažiau plastikinių maišelių o kai kurios valstybės, pavyzdžiui, Italija galbūt galėtų netgi visiškai atsisakyti plastikinių maišelių. Aš jau kalbėjau apie atliekų tvarkymą. Sieksime dėti pastangas, kad e, gruodžio mėnesį galėtų jums pristatyti tam tikrą šioje srityje pasiektą pažangą. Mm, buvo užduotas klausimas dėl mano trijų svarbiausių tikslų, pasistengsiu juos trumpai dabar apibūdinti. Pirmiausia, sieksime pasiekti, sieksime sustarimo spalio mėnesį dėl klimato kaitos ir energetikos paketo iki 30 metų. Aš norėčiau, kad tas sustarimas būtų tikrai plataus masto ir tai yra mūsų didžiausias prioritetas. Kita man labai svarbi tema yra naujoviškas ES valdymas ekonomikos tam, kad aplinkosauga būtų įtraukta kaip nedaloma sudėdamoji dalis į Europos semestro programas ir už atingimą paramą sudėkingas parlamentui iš anksto ir jūsų komitetui, taip pat e, geniškai modifikuoti organizmai, plastikiniai maišeliai ir žemės ūkio paskirties, e, žemės paskirties keitimas. Taigi tikiuosi, kad šiose srityse taip pat pasieksime apčiopimas pažangos. Birželio 12 dieną komisija sugebėjo susitarti dėl geniškai modifikuotų organizmų ir dabar um, šį susitarimą laikysime pagrindu mm, tolesnėms daryboms ir busimiems susitarimams, kurių tikimės iki metų pabaigos dėl e, skydliaukę ardančių medžiagų. E, Laukime tinkamo komisijos pasiūlymo šioje srityje ir kuomet jos lauksime, nedelsdami imsimės darbų dėl taupaus gamtinių išteklių naudojimo Milane išsamei aptarėme atitinkamus tikslus. Šioje srityje reikėtų nustatyti tam tikrus politinius tikslus ir tuomet jau galėsime jais remdamiesi siekti tolesnės pažangos. Čia dar reikia daug ką nuveikti, kadangi valstybės narės tarpusavėje nesusitarė, tačiau pasistengsime užtikrinti tą susitarimą per artimiausius mėnesius. Ir tikimės e, pirmąjį susitarimą pasiekti per spalio mėnesio vadovo taryba. E, iš tiesų atsakymai jūsų klausimus yra sunkesni negu abitūros egzaminas. E, sako ministras, e, pirmininkas, taip, suprantame, kad labai sutinga per trumpą laiką užduoti klausimus ir gauti juos išsamius atsakymus. Dabar trečiasis klausimų atsakymų ratas. A, Ačiū, panė pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai, nes jau labai daug klausimų buvo patekta ir man rūpimą klausimą jau iškėlė viena iš kolegių. Taigi, aš noriu kalbėti apie ūkio cikliškumą ir apie darnų vystimąsi, o taip pat ir apie maisto švaistimą. Jūs sakėte, kad tai yra jums rūpimos temos, ir aš norėčiau paklausti jūsų, kokiu keliu jūs ketinate žengti šį, šiais klausimais, ypač ta, ką Jūs manote dėl galio, produktų galiojimo e, laiko nustatymą ir ypač ta, aktualu būtų sužinoti, ką manote apie vaisių ir daržovių galiojimo laiką. Ir žemė ūkininkai. Uh, dažnai nesugeba parduoti visos savo produkcijos ir yra pasiūlymas e, leisti jiems perduoti e, e, visus savo produktus labdarai. Ką Jūs apie tai manote? Ir dar vienas dalykas, tai yra vaisių ir daržovių importas. Ši tema yra aktuali dėl to, kad tai gali paveikti ir mūsų ūkininkų padėtį ir kainas, būsių daržovių kainas mūsų rinkoje. Pons Lėnė, ačiū paministrė, jūs buvote atsakingas už um, taupų išteklių naudojimą, buvo atitinkamas Europinės platformos vadovas. Todėl norėčiau jūs paraginti šią srityje taip pat nusistatyti tam tikrą tikslą, e, kaip ir kova su klimato kaita, taip ir siekiant taupiau naudoti išteklius, reikia patvirtinti tiek laiko grafikus, tiek konkrečius tikslus, priešingą atveju negalime tikėti sėkmės, taigi ar ketinėti šią srityje tos tikslus užsibrėžti. Antras klausimas susijęs su kovos su klimato kaita žaliuoju fondu, kuris yra tuščias, ar Italija ketina iki metų pabaigos pasiekti, kad ES įneštų savo indėlį. E, Vokietija pažadės 750 milijonų susitikime Berlyne, ar Italija taip pat galėtų savo ruoštą parodyti pavyzdį visai Europos Sąjungai. Dėkoju. Pane Jatemakė, bet jos nematau salėje, taigi periname dabar prie žaliųjų frakcijos. Davos Lek. Ačiū, ponė pirmininkė. E, konvencijom o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka ugovorne stranke suglasne su da postoji daljinsko prekogranično zagađenje zraka. Ačiū. Aš galiu užduoti klausimą. Aš noriu pakalbėti apie oro taršą bendraja prasme ir oro taršos poveikia aplinkai. Jau kurį laiką, keletą metų Bosnijoje ir Hercegovinoje veikianti naftos perdirbimo gamykla, kurios savininkai yra Rusijoje, e, teršia orą Kroatijos teritorijoje, o gamyklos savininkai vis dėlse tą gamyklą modernizuoti. <clears throat> Kroatijos raginimai, tai, e, jų nepaisoma, ką nors keisti šioje srityje, taip pat nesilaikoma Oslo susitarimo. <clears throat> Šiuo Kroatija nėra ratifikavusi savo ruoštų Oslo konvencijos ir noriu su paklausti, ar E, pirmininkaujanti šalis galėtų padėti įspręsti šią, šią problemą tarp Kroatijos ir ES nepriklausančios trečiosios šalies. Ačiū, kolega Palūčiai žodis. No. Allora, il kolega Caputo. A, gerai, jos, Ali, gerai. Kolego Caputo. Grazie, Presidente. Illustre. Ačiū, pirmininkė. Pone ministrė, kalbėsiu labai trumpai. Turiu labai konkretų klausimą. Aš esu iš regiono, kuris jums labai gerai yra žinomas, iš kampanijos. Ir aš norėčiau paminėti mūsų regionui aktualią problemą. Jums yra žinoma apie 218 ypatingų vietų. Ir ką jūs savo pirmininkavimo metu galėsite padaryti tam, kad mes galėtume atgauti tas uh, ypatingas vietas. Nes akivaizdu, kad uh, dabar ši problema jau pradėjo rūpėti ir kitoms valstybėms narėms. Kiti norintys pasisakyti tai išėjo iš salės, todėl aš dabar iš karto perduodu žodį ministrui, kad jisai galėtų atsakyti ir į klausimus. Dabar perėsime prie kito pokalbio su kitų ministrų. Dėkoju. Efektyvus išteklių naudojimas. Ir su susijęs maisto švaistimas. Maisto švaistimas yra klausimas, kuris glaudžiai susijęs yra su uh, efektyviu išteklių naudojimu. Uh, mane sukrėtė neseniai atlikto Italijoje tyrimo išvados. Paaiškėjo, kad du trešdaliai italų ne, nemanė, kad išteklių švaistimas yra susijęs su aplinkosauga. Jiems atrodo, kad e, netausus išteklių naudojimas yra susijęs vien su ekonomika. Taigi e, tai yra kultūros e, klausimas turime paaiškinti žmonėms, kad jeigu kas nors išmeta e, e, duonos gabalėlį iš šiukšliadežę, jie švaisto išteklius. Taigi ir mes, ir jūs savo komitete turėtite nemažai e, padirbėti. Lapkričio 24 dieną mes regime aukšto, aukšto lygio susitikimą, kuriame bus kalbama apie maisto švaistimą. Ir Tai bus įdomus susitikimas ir aš taip pat tikiuosi, kad mes galėsime susitarti taip pat ir dėl vienos svarbios priemonės. Tai yra, tai yra tokios priemonės, kuri padėtų mums sukurti labiau aplinkai palankę mąstyseną. Kita karta bus žmonės kurie uh, turės suvokti, kad aplinkosauga yra labai svarbi ir todėl, jeigu mes paaiškinsime savo vaikams, kokie svarbus yra aplinkosaugos klausimai, tai bus geriausias būdas mums už, uh, uh, užtikrinti gerą aplinkos apsaugą ateityje. Toliau mes gyventydami įvairius E, dvišalius ir daugiašalius projektus, e, bendradarbiavame su trečiomis šalimis. E, ir toliau tęsime tokį bendradarbiavimą dėl GMO. Gal mano pirmas, pirmas atsakymas į klausimą susijusiu su GMO nebuvo pakankamai išsamus. Aš noriu pabrėžti, kad per kitas uh, ateinančias dienas mes tenksimės e, sustarti dėl bendros pozicijos su parlamentu. Tikiuosi, kad galėsime labai sėkmingai dirbti su ponė e, Rys, ji yra pranešėja šiuo klausimu ir tikiuosi surasime problemų sprendimus. Tere Difoko kampanijoje, e, kampanijoje esantis savartynai Aš pirmadienį ketinu tenai nuvykti ir su vietos atstovais aptarti šias problemas. Aš jau minėjau, kad e, e, šiandien aš nenorėjau čia kalbėti apie Italijos problemas. Taigi dėkoju Jums už visus Jūsų klausimus ir tikiuosi, kad mes galėsime sėkmingai bendradarbiauti per e, ateinantį pusmetį. Ir ne tik per jį, nes ir mūsų, ir jūsų laukia bendri iššūkiai ir aš tikiuosi, kad mes galėsime uh, tinkamai dirbti tam, kad ištesėtume ne tik savo lūkesčius, bet ir ateinančių kartų viltis. Dėkoju pono ministrui, tikrai klausimų buvo labai daug ir jūs puikiai susitvarkėte. Dabar padarysime penkių minučių pertraukėlę ir po to pradėsime susitikimą su ministra. Cari colleghi, colleghi, se prendiamo posto. Mėly kolegos, siūlau tęsti darbą. Prašau visų susėsti, tam, kad mes galėtume pradėti mūsų susitikimą su ant, su antrų ministrų ministre. Puiku, taigi galime dabar perėti prie mūsų susitikimo su Italijos sveikatos apsaugos ministre. Norėčiau padėkoti ministrai, mano gerai bičiuliai, Beatričė Lorenzin, už tai, kad ji sutiko atvykti į mūsų komiteto posėdį šią popietę. Mes ką tik bendravome su ministru ponu Galėti. Ir kolegos pateikė labai daug klausimų ministrui. Ir dabar jūs turėsite tą patį išgyventi. Pirmiausia, suteiksiu Jums daug maž 10 minučių tam, kad Jūs pristatytumėte Italijos pirmininkavimo prioritetus, o po to kolegos galės užduoti Jums savo klausimus. Surinksime du klausimų atsakymų e, ratus. Pirmiausia, frakcijų koordinatoriai pateiks savo klausimus, o po to kiti komiteto nariai galės užduoti savo klausimus. Taigi iš karto perdodu Jums žodį tam, kad Jūs galėtumėt paaiškinti mums, kokie bus Italijos pirmininkavimo prioritetai. Gerbėmėjai kolegos, gerbėmėjai ponai ir ponios, man labai malonu, einant sveikatos apsaugos ministrės pareigas, ir pradės bendarbiauti sveikatos ministrų tarybai kreiptis į Jūs ir pristatyti Jums Italijos pirmininkavimo programą. Pasistengsiu per atinančius mėnesius padaryti viską, kad mes parengtume ir gyvenintume novatorišką programą, kuri nubrėž veikimo gairės kitiems penkeriems metams. Norėčiau padėkoti pirmininkavusiai ir pirmininkausiančiai šalims, dėl to, kad jos padėjo mums suformuoti savo programą, padėjo mums tęsti mūsų darbą, nepaisant to, kad pirmininkaujančios šalis keičiasi. ES nori turėti bendrą viziją, kuri padėtų mums siekti augimo, kurti naujas darbo vietas, skatinti inovacijas ir kuri priartintų Europą prie Europos piliečių. Turime strategiją 2020 ir mūsų programų yra numatyta skirti dėmesį visoms svirstims ir sveikatos apsaugos rytyje mes ketiname taip pat rūpintis visos sveikatos apsaugos grandinės, grandinės nuo prevencijos iki. Uh, gydimo, prevencija iš, e, iš pirmingiausios Graikijos mes paveldėjome medicinos prietaisų ir diagnostikos e, klausimus. Diskusijos vyksta konstruktyviai ir be abejo šiose diskusijose dalyvauja Europos parlamentas, nes mes norime pasiekti kuo geresnį kompromisą. Mūsų tikslas yra už, sukurti efektyvę ir veiksmingą sistemą, kuri padės ES medicinos pramoniai toliau sėkmingai plėtotis. Gruodžio 18-19 dienomis vyks metinė konferencija dėl medicinos prietaisų. Dėl maisto saugos čia mes daug dėmesio skirsime dviems pasiūlymams, kuriuos šiuo metu nagrinėja Europos parlamentas. Pirmiausia, tai yra patikrinim maisto gyvūnų pašarų patikrinimų instrukcijos. Mes e, manome, kad būtina užtikrinti labai aukštus e, pašarų kontrolės standartus. Tik tai taip galėsime turėti gerai e, funkcionuojančią vidaus rinką. Italija savo pirmininkavimo metu stengsis ir toliau nagrinėti pasiūlymus šiuo klausimu, kuriuos pateikė, pateikė beje ir jūsų komitetas. Mes esame įsitikinę, kad būtina kuo skubiau pradėti dirbti su Europos parlamentu tam, kad mes galėtume pasiek, kuo skubiau pradėti antrojo svarstymo procedūrą. Dar viena, vienas prioritetas yra kova su sukčiavimu. Ir Europos, pasiū, Europos parlamentas priėmė rezoliuciją dėl sukčiavimo maisto pramonėje. Jis buvo patvirtintas gruodžio, 2013 e, m. gruodžio mėnesį. Spalio 23-24 dieną e, Romoje vyks konferencija dėl sukčiavimo maisto pramonėje, kurioje mes tikimės aptarti šios klausimus išsamei. Mūsų tikslas yra parengti bendras gairias, kurias mes pato galėsime pateikti e, svarstyti tarybai naujų maisto produktų pasiūlymas. Jis yra skirtas tam, kad mes supaprastintume ir racionalizuotume jau dabar galiojančius teisės aktus, atsižvelgiant į pokyčius ES teisės aktuose. Labai svarbu taip pat yra rūpintis ir visą maisto gamybos grandinę. Mums reikia sveiko maisto ir turime turėti jo pakankamai, tik tai taip, kad mūsų piliečiai galės saugiai ir sveikai gyventi. Saugu, saugos vertinimus turėtų atlikti, atlieka EFSA. Du šie teisės aktai e, yra gan sudėtingi, nes valstybės narės išsakė skirtingas nuomonės dėl jų. Ir Italija ketina taip pat nemažai dėmesio skirti ir vakcinacijai siekiant patobulinti mūsų piliečių sveikatą. Taip pat raginsime svesnelės patvirtinti nacionalinius vakcinavimo planus. Mes jau pradėjome diskusijas dėl tekstų susijusių su skiepais. Taip, me, skiepai leidžia mums užkirsti kelią įvairiom, įvairioms lygoms nepamirškime, jog tik tai užtikrinė tink, tam tikrą paskiepytų žmonių kiekį skaičių mūsų visuomenė mes galėsime apsisaugoti nuo įvairiausių lygų. Yra dar viena tema, apie kurią bus kalbama buvo pirmininkavimo išvadose. Tai yra naujos terapijos formos ir nauji vaistai. Taigi kalbame ir apie vaistus, ir gydimo metodus, ir apie uh, uh, kitus uh, ir medicinos prietaisus. Nau, kurti naujoviškus, naujus vaistus yra labai sunku, labai brangu ir dėl to yra susirūpinę valstybių narių atstovai. Mes šį klausimą bandysime nagrinėti išsamei Ir gruodžio 22-23 dienomis vyk, įvyks neformalus sveikatos apsaugos ministrų susitikimas, kuriame bus apie tai kalbama ir jie parengs išvadas e, mūsų, pirmininka, e, pirmininka, mūsų pirmininkavimo išvadas šio, šią temą. Mes e, taip pat aktyviai bendradarbiausime su socialinės apsaugos komitetu tam, kad galėtume realiai prisidėti prie e, metinių augimo ataskaitų ir parengt, e, kurio pagrindų parengtume valstybėms narėms skirtas rekomendacijas sveikatos klausimais. Akivaizdu, kad e, sveikata yra svarbi, aktuali visoms valstybėms narėms. Ir sveikata turėtų būti suvokiama ne kaip kažkoks brangus labai dalykas, bet uh, kaip e, būtinybę. Sveikatos sistemų kokybė ir, e, e, ir kontrolė. Mes tengiamės padėti valstybėms narėms atli... taip parengti visus turimus duomenis, kad galima būtų palyginti padėti valstybėse narėse. Ir neformuliame ministrų susitikime taip pat bus kalbama ir apie taip, kaip galima būtų, pakeičiant gyvenimo būdą, taip pat užkirsti kelią įvairi, įvairioms lygoms, įvairioms vėžių formoms. Palaikomoji slauga, tai taip pat yra labai svarbu. Už sveikatą tai, atsakingų aukšto rango pareigūnų susitikime bus kalbama apie palaikomąją slaugą, apie e, taip, kaip galima būtų padėti e, teikti tokią, e, tokią slaugą debitus irgantiems žmonėms. Spalio 2-3 dienomis Romoje įvyks pirmasis ministrų susitikimas ir jame bus kalbama apie moterų sveikatą. Uh, Ši tema man yra e, itin e, svarbi. Manau, kad mes e, turime galvoti ir uh, daugiau dėmesio skirti konkrečių lyčių uh, uh, lygoms, patobulinti uh, gimdyvių priežiūrą. Uh, Daugiai dėmesio reikia skirti taip pat ir įvairioms patologijoms, su kuriomis moteris susiduria kur kas dažniau nei vyrai. Ir valstybių narių nuomonės, nuomonės dėl to, kaip rūpinamas yra moterio sveikata įvairiomis jos gyvenimo stadijomis, įvairiomis jo gyvenimo stadijomis yra labai skirtingos. Reprodukcinė sveikata. reprodukcinė sveikata nuo, nuo prie Nuo pat pradžios iki, iki galo, tai yra nuo do, lytinių santykių iki vaiko gimimo. Tai taip pat yra labai aktuali tema. Ir mes rengime konferenciją Romoje ir jūs visi galite joje dalyvauti. Mes taip pat e, skirsime nemažai dėmesio elektroniniai sveikatai. Spalio 27-28 dienomis vyks ministrų susitikimas, kuriame bus kalbama apie sveikatos apsaugą viduržėmio jūros regione. Mums atrodo, kad e, ši konferencija gali padėti mums skatinti bendradarbiavimą viduržėmio jūros regione ir taip to gerinti viso regiono gerovę. Be to, mes galėsime toje konferencijoje susitarti ir dėl bendros strategijos, kuri padėtų mums skatinti e, e, geresnę sveikatos apsaugą visame regione. Tai be abejo taip pat padės mums e, skatinti ir ekonominį ir socialinį augimą viduržymio jūros regione tuo metu, kai šis regionas išgyvena labai svarbius pokyčius. Lapkričio trečią dieną vyks konferencija dėl e, sveikatos apsaugos kokybės ir kaštų. Tai yra labai svarbi tema ir mes e, išskiriame šią konferenciją kaip ypatingą iniciatyvą. Mes kalbėsime apie tai, kaip įvairios klinikinės iniciatyvos gali prisidėti prie mūsų ūkio augimo. Tai yra labai svarbu tam, kad mes galėtume Uh, skatinti ir kurti toliau labai tvarias, darnes uh, sveikatos priežiūros sistemas. Dar vienas svarbus dalykas. Lapkričio 14 dieną uh, vyks Romoje svarbi konferencija dėl demencijos. Vyresnio amžiaus žmonės, tarp, vyre, tarp vyresnių nei 60 metų žmonių, ta, uh, E, sklerozė e, ir demencija yra ketvirtojų mirties priežastis. Ir todėl galvosime apie konferencijoje apie prevenciją ir naujus gydimo būdus. Be to, Italija savo pirmininkavimo metu skirs labai daug dėmesio da, živ ir, ir AIDS praėjus 20 metų po Dublino konferencijos mes surinksime konferenciją skirtą živ ir AIDS Romoje. Mes sugebėjome pastaruoju metu de, mokslo dėka pa, labai svariai pa, pa, žengti į priekį ir šios lygos suvokimo prasme. Ir mes kalbėsime tai ir apie, apskritai apie tai, kaip galima būtų už, geriau užsimti e, infek, e, įvairių e, infekcinių lygų prevenciją. Praėjus dešimčia metų po Dublino deklaracijos iš tikrųjų dabar atėjo laikas mums žengti dar vieną žingsnį į priekį kovojant su živ ir AIDS. Gruodžio da, ketvirtą, penktą dienomis vyks konferencija, kurioje bus kalbama apie bendrus veiksmus, kurių gali imtis medikai. Spalio 16-18 dienomis Venecijoje mes kalbėsime apie jaunimo sveikatą. Jums yra žinoma, kad jaunimas sudaro 28,7 procentus vis, vis, visų mūsų gyventojų. Be to, 65 procentai visų proto psichikos lygomis sirgančių žmonių taip pat yra jauni žmonės. Ir todėl turime ypatingą dėmesį skirti e, tai e, psichiniai pagalbai, kurią galime suteikti jaunimui. Dar vienas svarbus dalykas tai e, yra atsparumas makrobiologinėms vaistams. Mes rengsime konferenciją, kuriame bus apie tai kalbama ir jame dalyvaus tiek medikai, tiek veterinarai. Šis klausimas yra itin svarbus. Ir taip pat dalyvausime ir PPO rengiamame, rengiamoje regioniniai konferencijoje. Italija pirmininkavimo metu stengsis bendradarbiauti su Europos parlamentu tam, kad mes galėtume suformuoti e, bendrą strategiją, kuri bus naudinga 500 milijonams Europos piliečių. Šiandien mes turime naujai išrinktą parlamentą, jame yra nemažai naujai išrinktų parlamentarų ir uh, Ir dabar mes kalbame ne vien apie šešių mėnesių sveikatos priežiūrą, bet apie visos kadencijos darbą per kitus penkerius metus. Ir aš norėčiau palinkėti naujiems Europos parlamento nariams sėkmės ir kloties siekiant labai ambicingų tikslų. Labai ačiū, ministra. E adesso partiamo con eh, il giro degli interventi ai coordinatori o di chi. Dabar galbūt pirmiausia išklausykime koordinatorių e, frakcijų vardu, ponas Peterle EPP vardu. Okay. E, gospod predsednik, spoštovana gospa ministrica. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė, kolegos. Sveikinu. Jūs daug pasakėte per 10 minučių ir mat, malonu matyti Jūs šią antrą kadenciją kaip e, sveikatos apsaugos ministrė. Malonu matyti, kad Italijos vyriausybė teikia pirmenybę sveikatai, prevencijai, sveikam gyvenimo būdui. Tikiuosi, kad e, pirminkaujantis trejetas užtikrins tą konceptualinį testinumą. Kiekvienas E, sveikatos apsaugos ministras turėtų turėti departamentą, kuris skatintų sveiką gyvenimo būdą, nors e, tendencijos Europoje kelia nerimą. Vežys, diabetas, e, susirgymas šiomis lygomis didėja. Tai sveikatos, sveiko gyvenimo būdo sveikinimas yra sveikintinas, tačiau ligonių skaičius vis tiek didėja. Klausimas yra toks. Ko reikia, jūsų nuomonė, kad E, bendrijos ir tarpvyriausybinį metodą ir pasiūlytume kažką veiksmingo šioje srityje, srityje, kad Europos piliečiai jaustų viso to poveikį, kad ES duoda papildomą vertę, nes dažnai girdime, kad sveikatos apsauga yra valstybių narių kompetencijos rytis ir nieko nevyksta. Esu įstikinęs, kad nepakeitus sutartis irgi galima kažką padaryti sveikatos apsaugai. Mums reikia propaguoti, aiškiai propaguoti sveikatą ir reikia aiškiai kalbėti apie prevenciją komisijos lygmenių. Ar pritartumėte įsipareigojimams padidinti nuo 3 iki 5 procentų prevencijai skiriamų lėšų dalį? ministrė, jūsų kolegos sakė, kad aplinka turėtų būti integruota į Europos semestro procesą. Tai gera mintis, bet aš manau, kad Europos semestras turėtų įtraukti ir sveikatą, nes tai yra labai svarbis rytis. Esu jau parašęs laišką apie tai ir komisijos pirmininkui Junkeriai. Ačiū, toliau socialistų vardu, ponas Grotė. Ačiū už jūsų programos pristatymą, daug darbas ten numatė, numatoma daug konferencijų renkti. Mm, labai mane nudžiugino jūsų ketinimą renkti konferenciją dėl senasinės demencijos tema. Kadangi Europos visuomenė sensta, tai tokių lygų pasitaikys vis dažniau, tačiau džiugu, kad rengiamos yra tokios konferencijos, tačiau e, gal galėtumėte sukonkretinti e, savo strategiją šioje srityje dėl e, medicinių prietaisų, kada galime tikėtis konkrečios tarybos pozicijos, kada galėtume pradėti parlamente antrąjį svarstymą, galbūt apie tai galėtume atitarti keletą žodžių. Kitas klausimas susijęs su atsparumu antibiotikams ES vis dažniau pastaiko naujų lygų e, užkratų, ką per tuos keturis su pusę mėnesio ketinantį šioje srityje nuveikti per savo pirmininkavimą. Na ir paskutinis klausimas susijęs su transatlantinė investicijų partnerystės e, sutartimi TTIP, e, kalbant apie vaistų patikimą rinką leidimus, kokia yra jūsų strategija, kiek e, valstybių narių sveikatos apsaugos ministrai svarsto vaistų registracijos klausimą susijusi su dėrybomis dėl prekybos, laisvos prekybos starties su jungtinėmis valstybėmis. Mes baiminamės, kad galbūt bus pradėta taikyti vaistų registracijai kiti standartai, kurie nebus tokie griežti, kaip dabar galiojantis Europos Sąjungoje. E, kiek ši tema yra svarstama sveikatos apsaugos ministrų arba ketinama svarstyti pirmininkaujant Italijai? Pone Girling dabar. Pone Girling, ačiū pirmininkė. Mano Klausimas pratestų pono Petrilė pasisakymą, jis kalbėjo apie didėjančias e, sargamumą, didėjantį sargamumą, pavyzdžiui, vėžių. Aš norėčiau kalbėti apie prevenciją iš esmės, tačiau klausimas susijęs tai su žmonių bendra sveikata. Mes daug kartų apie tai kalbėjome praėjusią kadenciją, ar ta sistema teisinga, ar teisinga medžiagų, techninės tai medžiagų vertinimas e, ir balansas tarp e, to ir vartotojų apsaugos. Ir atrodo, kad bendra pozicija yra tokia, kad ne. Manau, kad Italijai taip rūpi labai daug, nes aš dirbau su italų kolegomis šio klausimu. Žinoma, kiek yra e, gaunų laiškų, ypač iš Italijos apie tai. Taigi, teoriškai nors komisija turėtų tai patvirtinti, naujoji komisija tai turės patvirtinti, Teoriškai vyks e, sveikatos ieškinių reglamentas bus peržiūrimas 15 metais. Ar jūs turite kokiu nors planų e, pasirengti šiam procesui, galbūt surenkti konferenciją ar atlikti kažkokiu viešųjų rešių darbų, kaip įvadinį darbą, nes tai bus labai svarbu ir įdomu mūsų vartotojams. Ačiū. Liberalų vardu panerys. Euh, Ačiū, panė pirmininkė, panė ministrė, dėkoju už jūsų savo programos pristatymą. Užduos panašius klausimus kaip ir ministrui Galėčiui. Mm, e, e, e, jis atsakė į pirmą, tačiau neatsakė į antrą. Aš manau, kad labai svarbus piliečiams rūpmas klausimas yra susijęs su maisto produktų šmetimo, švaistimo 60 milijonų tonų, 90 milijonų tonų per metus Europoje paprasčiausiai išmetama maisto produktų į šiukšlyną, kokių galimybių matote atsižvelgti į piliečių lūkesčius ir pakeisti padėtį šioje srityje. Taip pat jūs paminėjote senatvės dimensijos ir Alzheimerio problemas, kurios bus įtrauktos į jūsų pirmininkavimo programą. Aš prisimenu, kad Al Maroko programa ES baigėsi 2013 metais ir ją gyvendinant buvo skiriamas dėmesys šioms lygoms. Ir ponas Grotė jau uždavė klausimą apie būtinybę konkrečias strategijas patvirtinti ir parengti šioje srityje o ne vien tik tai kalbėti. Pabaigai dar noriu iškelti e, mūsų dabartinio amžiaus maro, tai yra nutukimo ansvario problemą. Kaip e, ketinate šį klausimą spręsti, kadangi su antsvario problemai susiduria vis daugiau jaunų žmonių Europoje. GUF e frakcijos vardu kolega Florencu. Sì, eh, buongiorno signora Ministra. Ačiū. Eh, Labą dieną, ministrė. Turiu keletą klausimų. Pirmiausia, tema, kuri jau buvo paminėta, anksčiau darybos dėl transatlantinės investicijų partnerystės. Kaip parlamentinė frakcija mes jau aiškiai esame pasakę, kad mes prieštaraujame šioms daryboms ir mums e, nerima kelia daug dalykų ir manau, kad Italijos vyriausybė turėtų išsakyti savo poziciją dėl pavojų, kurie slypi e, šiame sustarime, ypač dėl, kad kiek tai susijęs su gyvūnų sveikata. Kaip Italija, aš esu girdėjęs Italijos valstybės sekretorių, kalbant apie tai, kad tai yra galimybė, bet pavojai, e, genetiškai modifikuoti organizmai ir kita yra svarbus aspektai. Galbūt galėčiau išgirsti jūsų kaip ministrės nuomonės ir kaip pirminkaujančios valstybės atstovės. Toliau, moterų sveikata. moterų sveikatais kaštai. Man atrodo, kad šių rimtų klausimų jūsų programoje trūksta. Italijoje teisė į sveiką abortą e, patiria pavojų Italijoje ir kitose šalise. Italijoje yra sąžinės e, prieštaravimų ir tarsi tai prieštaravo moters teisė pasidaryti abortą. Ar jūs pirmininkavimo metu ketinantis kažką nuveikti šioje srityje. Ir pagaliau e, galimybė užtikrinti sveikatos apsaugą darbo vietoje. Kartais teisė į sveikatą ir teisė į darbą viena kitai prieštarauja. Norėčiau sužinoti, ar Italija pirmininkavimo metu ketina ką nors dirbti šioje srityje, užtikrinant, kad būtų galima suderinti šias dvi teisės, ypač kai matome, kad sveikatos apsaugos biudžetai mažinami siekiant užtikrinti e, lai, sutarčių laikymasi. Pane Auken, e, ministrė, sveika atvykusi į mūsų komitetą, mes lauksime stipraus Italijos pirmininkavimo, daug dėmesio skiriant sveikatai taip pat ir sveikai netoksiškai aplinkai. Aš norėčiau užduoti panašų klausimą kaip ponas Grotė dėl medicinos prietaisų. Mes norėtume, kad aktyviai dirbtumėte šioje srityje. Čia norėčiau paminėti du dalykus. Aš norėčiau užduoti klausimą, ar jūs užtikrinsite, kad klinikinių tyrimų rezultatai būtų skelbiami viešai. Nes jeigu čia bus užtikrintas visiškas skaidrumas ir nebus galima apgaudinėti, tuomet jausimės saugiau. Norėčiau tai susėti taip pat su transatlantinės investicijos, tas investicijų partnerystės sutartimi, tačiau klinikiniai tyrimai rinkimų metu buvo svarbus, nes čia jungtinių valstybių e, medikamentų gamintojai norėtų to skaidrumo atsikratyti. Kitas dalykas susijęs su klinikiniais, atsiprašau, medicinos prietaisais yra tai, kad šie prietaisai, kaip žinote, netiesiogiai tiesiogiai kontaktuoja su žmonių kūnais ir juose neturėtų būti toksiškų medžiagų. Nebent jų negalima pakeisti nieko. Čia norėtumėt atkreipti dėmesį į e, kancerogenus, mutagenus ar medžiagas toksiškas reprodukciniai sveikatai. Manau, kad čia reikia skirti daug daugiau dėmesio, nes žinome, kokie pavojingi šie, e, šios medžiagos, kokios pavojingos jos yra žmogaus sveikatai. Tau klausimas yra, ar galite užtikrinti, kad, kad kancerogenai toksiškos medžiagos mutageninės medžiagos būtų ne tik tyriamos, bet jų ir būtų e, vengiama ateityje, naudojant tokius medicininius prietaisus. Ačiū, kolegė Auken. Panas Pėdešinė. FDD frakcijos vardu. Ačiū, pirminkė ministrė. Kaip ir atvykus pas mus e, ministrų galėtė, aš noriu pakartoti savo klausimą. Jis nėra tiek mano klausimas, o piliečių, kuriuos atstovauju, klausimas. Tai yra tiesioginės demokratijos eksperimentas. Šis klausimas galbūt atrodo e, vietinis, tačiau jis toks nėra. Iš tikrųjų, jūs tai suprasti, aš esu iš Teradifugi, kaip jau minėjau anksčiau, aš apsigyvenau vietovėje, kur išgaunama nafta ir e, sudirbęs vėžio onkologijos srityje 20 metų, turiu tam tikros patirties. Ir turint kritišką aplinkosauginę situaciją, tam tikrose vietovėse kampanijoje, Bazilikatoje, Sardinijoje, Brešėje, ten, kur yra cemento gamyklų, e, akmens anglimi kūrenamą elektrinių. Na, komisija nesiniai pradėjusi pažydimo procedūras prieš Italiją, nes e, negalėjo garantuoti, kad e, jarimas vanduo atitiktų E, ES standartus, ypač turint galvoje už taršą arseniku ir kitomis medžiagomis. Taigi, kokiu veiksmu ketina imtis e, pirminkaujantį Italiją, kad sumažintų vėžinių susirgymų skaičių? Ir ką jūs siūlote daryti, kad būtų galima propaguoti sveiką gyvenseną? Mes nesame pakankamai ambicingi, mums reikia uh, imtis e, auglius sukeliančių prie, priežastį, priežasčių. E, reikia steigti auglinių susirgymų registrus, nacionalinius ir europinius, nes yra didžiulių spragų mūsų žiniuose apie auglius. Ką jūs darysite, kad e, principas teršėjas moka būtų taikomas Italijoje konkrečiai ir apskritai Europoje? Ačiū. Ačiū kolegams už klausimus. Dabar žodis ministrai, kuri vos spėjo išsirašinėti jūsų klausimus. Dabar galime jums skirti 7-8 minutės atsakyti šios visus klausimus. Allora, per quanto riguarda eh, la... Kalbant apie prevenciją, ši tema buvo minima įvairiose klausimuose, su tvirtai įsitikinusi, kad eh, Prevencija yra pats veiksmingiausias e, strateginis ginklas kovojant su lėtinėmis ir užkrečiamosiomis lygomis. Investuoti į prevenciją turėtų visos valstybės narės ir taip pat e, ir Europos Sąjunga. Tik tai 3 procentus visų sveikatos apsaugos lėšų investuojame į prevenciją ir bendrame biudžeto kontekste sveikatos apsaugos e, tai yra labai nedaug mokslininkų. Tyrimai pastarųjų metų dešimtmečių patirtis parodo, kad e, dauguma lygų <clears throat> e, susijusių su netinkama gyvensina, netinkama mytyba, alkoholio vartojimu, rūkimu, narkotikų vartojimu, nepakankamu fiziniu aktyvumu, nepakankamu sportavimu Puikiai žinome, kokią didelę įtaką tinkamą gyvenseną daro diabetui, pavyzdžiui, tinkamai maitinantis ir mažiausiai 3 minučių per dieną užsimat e, fizinę veiklą mankštinantis e, diabetą gydyti tampa žymiai lengviau. Jeigu diabeto pacientai tinkamai maitintus ir daugiau judėtų, būtų galima per metus sutaupyti 3 milijardus eurų ES. Todėl reikia daugiau dėmesio skirti lygų prevencijai, tiek pirminiai, tiek antriniai prevencijai. Antrinė prevencija turiu omenyje apie ją kalbėdama įvairius medicininius tyrimus, ankstesnę lygų diagnostiką Manau, kad siekiant užtikrinti mūsų sveikatos sistemos tvarumą būtina atsižvelgti į sveikatos apsaugą visose kitose mūsų veiklos srityse. Tik tokiu būdu galima sustiprinti veiksmingumą šioje srityje. E, tačiau tam reikia pakeisti mūsų gyvenimo būdą. Europa gali įnešti savo indėlį į šiuos pokyčius, skatindama piliečius e, pačius pasirūpinti savo sveikata. Jeigu padidinsime e, finansavimo lygų prevencijai nuo 3 iki 5 procentų, tai jau bus didelis žingsnis į priekti. Kitas klausimas, neatsimenu, kas jį uždavė, buvo susijęs su tarpusavio santykiais tarp sveikatos apsaugos ir ekonomikos, ne tik aplinkos sauga, e, tačiau taip pat ir sveikatos apsauga yra glaudžiai susijusios su ekonomika. Būtent todėl jūsų komitetas ir yra aplinkos ir sveikatos apsaugos komitetas. Sveikata yra glaudžiai tarpusėje susijusi su, su gerove. Todėl mes privalome keisti savo požiūrį, pradėti vadovautis platesnio masto požiūrių į sveikatos apsaugą, susijęti ją su kitomis e, gyvenimo sritimis, ekonomika, aplinkosauga ir turime užtikrinti tvarumą tiek gamybos, tiek darbo, tiek gerovės tvarumą. Turime pasitelkti naujas technologijas, jau atlikome nemažą technologinį šuolį naujoviškų, naujų vaistų, e, naujų gydimo metodikų taikymo srityje turėtume veiksmingiau pasinaudoti atsiverinčiamis galimybėmis. Kitos temos, kurios buvo minėtos ir laužysiusios lygų prevencija yra pavyzdžiui ansvaris e, arba nutukimas. Būtent dėl nepakankamos lygų prevencijos e, vis didesnių mastų susidurime su tokiais reiškiniais kaip e, nutukimas, pavyzdžiui, būsimos mamos jau neštumo metu turėtų būti informuojamas apie tai, kaip turėtų e, tinkamai maitintis po gimdymo, kaip turėtų maitinti savo vaikus, kadangi mytybos įpročiai ir įgūdžiai yra formuojami per pirmosius dešimt gyvenimo metų. Taigi mes turėtume apie šios klausimus diskutuoti ne tik per įvairias konferencijas, kurias renksime Romoje, kuri yra kartu mano gimtasis miestas. Reikia kalbėti ir svarstyti šio klausimus visomis įmanomomis progomis. Kita svarbi tema yra susijusi su senatvinė dimensija. Gruodžio mėnesį per didžiojo aštuntuko sustikimą Londone buvo kalbama apie būtinybę parengti pasauliniu mastu kovos su demencijos strategiją. siekiant sutelkti mokslininkų pastangas, kurti galbūt naujus um, vaistus um, tam, kad veiksmingiau galėtume kovoti su šia lyga, taip pat ir su Alzheimerio lyga, kuri taps uh, veikiausiai artimiausių dešimtmečių žmonijos rykštė. Taip pat buvo nemažai klausimų dėl laisvos prekybos sutarties darybų su jungtinėmis valstijomis, transatlantinės investicijų partnerystės sutarties. Darybos turi būti grindžiamos atitinkamomis mokslininkų išvadomis sveikatos apsaugos srityje. Mes privalome to išlaikyti savo klinikinių bandymų, vaistų klinikinių bandymų reikalavimus ir standartus, siekiant užtikrinti, kad ir toliau e, mūsų piliečiai galėtų vartoti pačios aukščiausios kokybės vaistus, kad piliečiams nekiltų jokios, jokios grėsmės ir uh, Darybų išvados turi būti vertinamos tiek mokslininkų, tiek EFSOS. Kalbant apie maisto produktų švaistimą, man ši tema labai rūpi. Aš šį klausimą keliu Italijos parlamente, nes maisto produktų švaistimas atsižvelgiant į dabartinę ekonomikos krizę yra nepriimtinas e, etikos požiūrių, ypač turint omenyje, kaip smarkiai pasaulyje padidėjo skurdo apimtis. Komisija dabar stengiasi peržiūrėti 2002 metų 185 direktyvą, 175 direktyvą tam, kad visi maisto produktai, kurie e, nekelia pavojaus sveikatai, galėtų būti e, naudojami ilgiau. E, mes dabar daug dėmesio skiriame tiek valstybės narise, tiek taryboje vartojimo laikotarpio, maisto produktų vartojimo galiojimo laikotarpio galima laiko klausimams. Dabar perėsiu prie medicinos prietaisų, o prieš tai dar tars keletą žodžių apie atsparumą antibiotikams. Čia e, siečiau šią klausimų sritį su lygų prevencija gruodžio mėnesį. Romoje vyko pasaulio sveikatos organizacijos konferencija, kurios tema buvo atsparumas antibiotikams, jis plinta vis e, labiau. <clears throat> Ir e, tiek e, žmonių, tiek gyvūnų sveikatos srityje ši problema tampa vis rimtesnė, turime antibiotikus naudoti tinkamiau Turime dėkti technologinės naujoves e, ligoninėse tam, kad užkirstume kelią naujų virusų atsiradimui ir e, skatintume kurti naujus antibiotikus skirtus tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Tačiau šiuo metu turime savęs klausti, kur yra ribos, kurių negalima peržengti, turime nustatyti tam tikras mm, gairias tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu, kad e, galėtume valdyti procesą, kuris yra labai svarbus tiek žmonių sveikatai, tiek maisto saugai. Kalbant apie tai, kad e, <clears throat> esama skirtingų pozicijų susijusių su dabar galiojančiais teisės aktais 2012 metų e, rugsėjo 26 dieną komisija pateikė pasiūlymą patvirtinti e, direktyvą dėl e, medicinos prietaisų. Tai yra reglamentą dėl medicinos prietaisų. Parlamentas per pirmąjį svarstymą 2014 balandį įvertino šį komisijos pasiūlymą. Taryboje vyko 35 darbo grupė grupės e, skirtos medicinos prietaisams posėdžiai, pirmininkaujant Kiprui, Lietuvai ir Graikijai. Šiuo metu rengiami bendri veiksmų planai atsižvelgianti tinkamus teisės aktus tam, kad būtų galima pagerinti medicinos prietaisų kontrolę ir gyventojų sveikatos e, apsaugą. Italija ketina pastelgtis specifines ekspertų grupės, mes išsintinėme klausimynus valstybėms narėms, dabar laukiame jų atsakymų, juos įvertinsime, tai yra techninio pobūdžio klausimai. Norėtume iki <clears throat> rudens parengti dokumento tekstą, kuriame atsispindėtų valstybių narių pozicija ir po to būtų galima svarstyti šį dokumentas taryboje birželio mėnesį vykusiame neformaliame sveikatos ministrų sustikime visi ministrai sutarė, kad šią temą reiktų baigti svarstyti iki Italijos pirmininkavimo pabaigos. Tikimės, kad sustarsime dėl kompromiso ir parengsime tokį dokumento tekstą, kuriam galėtų pritarti visi ir kuriuo būtų sustiprintas e, sustiprinta Europos piliečių sveikatos apsauga. Užduotas klausimas dėl toksinių medžiagų vaistuose. vaistinės medžiagos negali savyje turėti jokių toksinių sudėdamųjų dalių arba vėžinius susirgymus sukeliančių medžiagų. Šį klausimą gilinsimės per būsimai e, sveikatos ministrų sustikimą, kuris vyks rugsėjai. Dar buvo vienas klausimas dėl skaidrumo susijusios su klinikiniais bandymais, komisija savo pirminėme dokumente yra numačiusi galimybės e, vaistų gamintojams e, siūlyti įvairius mokymus. Birželio 8 dieną Italija paprašė valstybių narių įvertinti šią siūlomą procedūrą ir e, paprašė suteikti papildomų duomenų. Informacija susijusi su vaistų registracija, vaistų kūrimu buvo įtraukta į e, mūsų rengiamus dokumentus. Šiuo metu laukime papildomų duomenų, kurie nėra vieši. Būžas klausimas dėl vaistų patikros prieš e, juos e, pateikiant į rinką ir atitinkamo kontrolės mechanizmo, patikros mechanizmo, ypač pačiems jautriausiams produktams, kurie priskiriami trečiai grupiai Šiems didelę grėsmę keliantiems medicinos produktams bus numatytas specialus mechanizmas, kuris šiuo metu yra rengiamas, dėl kai kurių aspektų ir klausimų susitarėme, dėl kitų konstruktyviai tarėmės toliau. Tikimės, kad pasieksime visiems priimtino kompromiso. Na kągi, Man atrodo, kad jūs iš tikrųjų sugebėjote atsakyti į praktiškai visus klausimus, todėl dabar galime perėti prie antrojo klausimų ir atsakymų rato. Ponas Kovačev. Ačiū, ponė e, pirmininkė. Aš e, dėkoju pirmininkaujančiai Italijai už tai, kad jūs, e, ir jos ministrybė už tai, kad jūs pristatėte savo pirmininkavimo prioritus. Jūs kalbėjote ir apie viską, ir apie prevenciją, ir apie visuomės sveikatą, ir apie naujoves. Bet svarbiausias dalykas tai yra prieiga prie aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugų. Labai daug žmonių nesugeba atgauti tinkamos kokybės sveikatos priežiūros paslaugų savo šalyje. Dėl to mažėja žmonių e, gyvenimo trukmė ir taip pat e, užkraunama didelė našta mūsų, e, mūsų biudžetams. Kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, kokybė skiriasi, kokybė yra tokia, tokia, kad ji realiai gali įtakoti gyvenimo trukmę. Sveikatos apsaugos problemos yra aktualios visoje Europos Sąjungoje, tai yra bendras iššūkis. Visoms valstybėms narėms tai šios problemos rūpi, tačiau problemos yra didesnės naujose valstybėse narėse. Tai yra akivaizdu iš tarybos patvirtintų pagal Europos semestrą 2014 e, metais konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų. Ir todėl reikėtų kažkaip motivuoti valstybės narės geriau rūpinti savo sveikatos apsaugos sistemomis. Europos parlamentas jau ragino imtis priemonių ES lygmenių. Mano klausimas todėl yra štai toks. Aš norėčiau jūsų paklausti, ar dalį savo pirmininkavimo metu ketina spręsti e, e, nevienodų, nevienodos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės problemą. Ir antras klausimas, kaip jų, ką jūs ketinate daryti, siekiant įdėkti daugiau skaidrumo, nustatant žmonėms skirtų vaistų kainas. Dėkuoju. Dėkuoju, ponui Kovačiak. Toliau social demokratų frakcijos vardu ponas Pavel Pok. Ačiū pirmininkė, ponė ministrė. Aš turiu vieną labai paprastą klausimą, kuris yra susijęs su vis didėjančiu onkologinių lygų sirgamumumu. Ir konkrečiai aš noriu paklausti apie kriterijus, uh, susijusių su tuo, nes panašu dabar, kad niekam tai nerūpi. Yra uh, žmogus sveikatą ardančių medžiagų ir šių medžiagų reglamentavimas nėra pakankamai konkretus. Gal jūs galėtumėte išsameu pakalbėti, kokiu konkrečių priemonių jūs ketinate imtis šiuo klausimu. Dėkoju. Dėkoju. Ponas Buzai. Dėkoju. Aš norėčiau pakalbėti apie svarbų teisės aktą, kuris šiuo metu yra blokuojamas taryboje. Tai yra dokumentas susijęs su tuo, kaip galima būtų tiekti daugiau skaidrumų, nustatant žmonėms skirtų vaistų kainų. Ponas Kovačiai ką tik paminėjo šią problemą. Aš esu iš šalies, kur a, a, kompensuojamų vaistų sąrašas nebuvo atnaujintas jau kuris laikas. Ir aš manau, kad mano paminėtas teisės aktas yra būtinas tam, kad ga, mes galėtume a, suvokti. A, kaip reikėtų formuoti kompensuojamų vaistų sąrašus, nes mes žinome, kad kuo didesnės yra skaidrumas, tuo didėtų ir geresnė yra darbo kokybė. Šis dokumentas yra blokuojamas šiuo metu taryboje ir norėčiau jūsų paklausti, ką jūs galvojate apie šį dokumentą ir jeigu jūs jį vertinate teigiamai, todėl aš norėčiau, to, uh, uh, norėčiau jūs paprašyti. Uh, uh, pabandyti prastumti jį taryboje. Ir linkiu Jums sėkmės pirmininkavimo metu. Ir atsiprašau, kad aš turėsiu dabar išeiti, nes skubu lėktuvą. Dėkuoju. Toliau ponas Kaputo. Ačiū pirmininkė. Pone ministrė, sveikinu. Jūs, jūs tikrai išsamei pristatėte savo programą ir taip pat sutikėte išsamius atsakymus kolegoms. Aš turiu du klausimus. Pirmasis yra susijęs su. su uh, rizika, rizika, kuri uh, atsiranda naudojant uh, belaidį ryšį. Uh, E, žurnalistai nesiniai paskelbė naujus mokslo duomenys, e, kurie įrodo, kad mikrobangos kelia grėsmę sveikatai. Mes e, girdime įvairių gandų. Pavyzdžiui, girdime apie tai, kad E, egzistuoja netgi kažkoks slaptas dokumentas 350 e, puslapių ir jo numeris yra 0569140 ir jame neva yra nurodyta, kad mikrobangos e, sutrikdo mūsų smegenų veiklą. Ar šis klausimas bus prioritetinis jūsų pirmininkam metu? Jūs kalbėjote daug apie sveikatinimo priemonės, sveiką gyvenseną, apie prevenciją apie e, pastangas mažinti e, sergamumo onkologinėmis e, ir kvepavimo takų lygomis. Taigi, ar Italija pirmininkavimo metu paviešins tą mano paminėtą slaptą informaciją? Ir ką jūs darysite tam, kad visų valstybių narių piliečių sveikata būtų uh, apsaugota nuo mikrobangų. Ir dar vienas klausimas. Tai yra onkologinių susirgymų arba auglių uh, registras. Kaip Jums atrodo, ar tai yra geras pasiūlymas? Ar mums reikia Europoje turėti e, bendrą visų auglių registrą? Nes tai gali padėti mums geriau užsimti prevenciją, onkologinių lygų prevenciją. Dėkuoju toliau Aldi frakcijos atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena, ponė ministrė. Dėkuoju Jums už Jūsų prezentaciją ir toliau kalbėsiu angliškai visuomenės sveikatos padėtis e, e, per krizę sumažėjo to, kai kuriuose šalyse, tos, kurios labiausiai nukentėjo nuo e, krizės, ir skaitant ir mano šalį, Portugaliją. Mes matome, kad vis daugiau žmonių sergo neužkrimamomis lygomis ir jūs minėjote taip pat ir demenciją ir sakėte, kad tai yra ketvirtojo mirtingumo priežastis. Matome taip pat ir kitų problemų, padaugėjo savižudybių, depresijų skaičius, ypač tarp skurdžiau gyvenančių žmonių. Ir Taip pat valstybės narėms labai sunku yra finansuoti savo sveikatos priežiūros sistemą. Ir labai smarkiai išaugo pacientų mok, už paslaugos mokama dalis e, kai kuriuose šalise. Taigi, kaip jūsų pirmininkavimo metu ta, e, kovosite su šiais iššūkiais? Ar ketinate imtis konkrečių priemonių, e, atsižvelgiant į subsidiarumo principą, tam, kad paskatintumėt valstybės narės dalintis geriausią praktiką, dėkti geriausias valdymo, sistemas valdymo sistemas. Jūs jau minėjote, ponė ministrė, kad e, mūsų sveikata yra dalykas, dėl kurio negalima dėrėtis Europoje. Dėkuoju toliau, ponė Gardinį. Ačiū, kalbėsiu trumpai, nes jau tiek daug buvo pasakyta. Dėkuoju ministrė už tai, kad jūs pas mus atvykote. Man atrodo, kad jūsų požiūris, jūsų pasirinkta kryptis iš esmės atitinka ir tai, apie ką kalbama yra ta pasaulio sveikatos organizacijos pranešime, kuris buvo paskeltas Liepos 5 dieną ir kuriame kalbama apie neužkrečiamas ligas. Neužkrečiamos lygos yra dalykas, kuris rūpi daug kam, nes iš tikrųjų sirgimų skaičiai kelia susirūpinimą. Ir jei mes norime mažinti sirgamumo tokiamis lygomis, o tos lygos yra vienas iš pagrindinių mirtingumo priežasčių, tuomet turime susirūpinti šią problemą. Ar bus neužkričiamos lygos vienas iš jūsų pirmingavimo prioritetų? Aš pateikiu pakeitimą. Europos parlamento pranešimų dėl e, pasaulio sveikatos organizacijos e, e, tyrimo. Ir dar vienas klausimas, kuris rūpi Europos parlamentui, tai yra direktyva dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų. Mums reikėtų parengti e, protingas, racionalizuotas, e, e, racionalizuotą sistemą. Aš žinau, kad jūs žinote, apie ką aš kalbu, nes jūs Italijoje sukūrėte atitinkamą sistemą. Negalima pamiršti ir rytų lygų, nes ypač, ypač rytų lygų atveju prasiveršia tokios tarp valstybinės veikatos prie, priežiūros paslaugos. Uh, Taigi galbūt, kai sveikatos ministrė susitiks Milane, galima bus tai aptarti, o gal galima būtų surinkti ir kitą kokį nors renginį, kuriame būtų apie tai kalbama. Ir galbūt ir Europos parlamento nariai, kuriems rūpi ši problema, galėtų dalyvauti tokioje konferencijoje. Mums reikia iniciatyvos ta tarpvalstybinio sveikatos priežiūros paslaugų iniciatyva, e, e, ji reikalinga piliečiams, ji reikalinga mums, todėl ją reikia e, pastumėti į priekį, mums reikia šios direktyvos, nes aš manau, kad ta direktyva žengia teisingų kelių ir ji gali būti labai naudinga mūsų piliečiams. Dėkuoju. Toliau kolegiai Kiničiai. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju ministrai už labai e, išsame įžangą, kurios metu jūs mums pristatėte Italijos pirmininkavimo prioritetus sveikatos apsaugos srityje. Ir aš dėkoju Jums taip pat už labai konkrečius atsakymus į mūsų klausimus. Aš turiu du klausimus ir tikiuosi, kad Jūs taip pat į juos atsakysite. Šie klausimai yra susijęs su dalykais, apie kuriuos Jūs kalbėjote savo prezentacijoje praeitais metais. E, balandžio mėnesį Europos parlamentas baigė e, pirmąjį svarstymą dėl sveikatos priežiūros grandinės reglamento. Šis atsiprašau, dėl reglamento dėl maisto saugos grandinės. Maisto sauga yra būtina tam, kad galėtume užtikrinti tinkamą visuomenės veikatos lygį. Panašu, kad dabar viskas yra įstrygę taryboje. Kaip jūs galėtumėte spręsti šią problemą? mums reikės e, neformalių kontrolės priemonių, e, kurios būtų taikomos e, visoje maisto produktų grandinėje. Kaip Jums atrodo, ar pirmininkauti šalis galėtų atsižvelgti į parlamento požiūrį, pagal kurį reikėtų sumažinti, reikėtų suderinti visoje Europoje privalomų patikrinimų skaičių? Toliau kolegė Evi Ačiū. Aš norėčiau pakalbėti apie griežto taupimo politiką, kuri turi įtakos sveikatos priežiūros sistemoms visoje Europoje. Statistiniai tyrimai rodo, kad dabar yra tam tikra sveikatos spraga tarp turtingesnių Europos regionų, kurie yra finansiškai stabilesni ir netokių turtingų, kurie patiria didesnį nuosmukį. Italijos situaciją pablogina taip pat ir disbalansai Italijos sistemoje Lombardijoje, pavyzdžiui, e, išlaidų mažinimas sveikatos priežiūros sistemoje turi poveikį Italijos piliečiams. Todėl ligoniai, e, ligoniai dažnai traktuojami kaip klientai ir e, sveikatos priežiūra tarpo verslu. Ar jums netrodo, kad kad e, e, svarbiausi pareigūnai yra politiniai paskirimai ir jie atsakingi už tai, kad e, sveikatos sistema neveikia, korupcija neturėtų būti atsakinga, neturėtų būti leidžiama, kad korupcija leistų bloginti piliečių sveikatą. Taip pat noriu priminti, kad egzistuoja piliečių iniciatyva siekiant sustabdyti disekciją. Kokia būtų Italijos pirminkaujančios šalies pozicija dėl gyvūnų disekcijos? Na ir paskutiniai du pasisakymai, ponia Pilara Juzo. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė. Turiu e, pastabą ponios Grostet vardu, nors aš jai visiškai pritariu jau praėjo penkeri metai po farmacijos ataskaitos patvirtintos Europos Sąjungoje, tačiau šitės aktai gyvendinami tik tai e, kai kuriuose vietose, Prancūzijoje ir Italijoje, e, dėkti teisės aktai dėl e, reklamos medikamentų ir e, tokie trumpalaikiai sprendimai sukuria pavojingą precedentą ir daro blogą įtaką europiečių sveikatai. Mes nenorime, kad medikamentai būtų naudojami kam nors kitam tik tai terapiniais tikslais. tokių vaistų panaudojimas, jeigu jie neturi leidimų, tai dažnai netitiks labai aukštų standartų. Nesilaikimas ES standartų valstybės narėse pakils ES reguliavimo pagrindą ir apribos ligonių galimybę gauti tam tikrų vaistų ir apribos galimybės taikyti naujoves ir mokslinius tyrimus. Klausimas, ar pirinkaujantį Italiją negalvoja ES teisės aktų e, saugojimą padaryti prioritetu ir taikyti sankcijas valstybėms narėms, kurios nesilaiko ES standartų. Ačiū. Ir paskutinė, paskutinis ponas Saldo Patričielo ir po to ministrė atsakys į klausimus. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pristatymą. Aš suprantu, sutinku, kad mums reikia prevencijos strategijos, kuri būtų suderinta tarp įvairių valstybių narių. Tačiau noriu paklausti <clears throat> ministrės, kaip ketinate sustiprinti Europos platformą? E, retų lygų platformą E, kur socialinės išlaidos, nors tos lygos susijęs su labai nedideliu e, žmonių skaičiumi, tačiau tai kainuoja labai daug biudžetams. Kitas klausimas. Ar ketinate analizuoti labai griežtą e, nuostatą dėl eksperimentus su gyvūnais dokumentų perkelimo? Nes čia Italijoje labai sunku vykdyti mokslinius tyrimus, nes mes visi žinome, kad 97 procentai gyvūnų, su kuriais eksperimentuojama, yra žiūrkės ir pelės, nedideli gyvūnai. Tačiau perkeliant direktyvą Italijoje, visi žiūrkės pelės ir dėsni gyvūnai buvo sugrupuoti vieną grupę ir dėl to moksliniai tyrimai mokslinius tyrimus vykdyti Italijoje sunkiau. Pavyzdžiui, kuriant vaistus farmacijos bendrovėse ar universitetuose, nes ši nuostata kelia didžiulių, didžiulių problemų mokslininkams. Kitas dalykas, kurį paminėjo pane Gardinį, yra tarpvalstybinė sveikatos priežiūra. Ar jums netrodo, kad reikėtų e, siekti suderinti mokamas e, sumas, kad ne, nebūtų sveikatos turizmų ir spekulacijų šioje srityje. Ačiū, Aldo. Man atrodo, daugiau niekas nenori kalbėti. Taigi, e, pasisakė visi ir dabar vėl žodis ministrai. E, prašom, pabandykite atsakyti kiek įmanoma iš šios klausimus. Ačiū. Ačiū už klausimus. Turiu pasakyti, kad visi klausimai susijęs su tuo, ką mes darysime, ar kaip pirmininkaujantį valstybę, ar kaip e, valstybė norė tiesiog. Pradėsiu nuo tarp valstybinių klausimų. Tai buvo vienas iš klausimų, kuris buvo kartojamas keletą kartų. Italija ką tik įgyvendino tarp valstybinio sveikatos priežiūros direktyvą. Kitos valstybės dar dirba šioje srityje. Manau, kad čia yra didelė galimybė ypač norint suprasti Europą. Jeigu pagalvosime apie tą tarpvalstybinės sveikatos priežiūros direktyvą, tai tai pirmoji direktyva, kuri iš tikrųjų skirta žmonėms, piliečiams, jų teisėms, ne ekonominiams temams. Tai yra gerbuvio direktyva ir todėl tai yra didelė naujovė. Žinoma, kaip ir visos direktyvos, kurios įneša naujovių, e, susilaukia, nu, reikalauja daug darbo įgyvendinant jas. Aš manau, kad e, šioje direktyvoje daromos tam tikros prielaidos. kurios valstybės narėms e, E, vertinamos, valstybinarių tai, tai vertinamos kaip antikūniai, e, siekiant išvengti sveikatos turizmo ar spekulacijų. Iš tikrųjų, ši direktyva labai naujoviška. Ji ES e, vertina kaip didelį laivą, kuriame galima vykdyti tyrimus, pavyzdžiui, susijusiu retomis lygomis, ar kai kuriomis patologijomis, e, kurioms valstybės narėse reikia specializuotų centrų. Tačiau e, tai būtų izoliuoti centrai, todėl reikia tarptautinių globalių centrų. Ši direktyva sukuria didžiulį potencialą moksliniams tyriams, tyrimams, kad būtų galima piliečiams garantuoti pažangą sveikatos priežiūroje. Čia jau bandoma užkirsti kelią pernelyg aukštoms kainoms ar e, sveikatos priežiūros turizmui. Lapkričio mėnesį e, rengsime tarp valstybinį renginį, man atrodo, kad lapkričio 6 ir 7 dienomis Venecijoje, jeigu gerai prisimenu, ne Milane, o Venecijoje. ir bandysime, aišku, reklamuoti šį renginį, pritraukti tarybos parlamento narius ir aptarti tai, kaip geriausiai gyvendinti direktyvą valstybės narėse toje pačioje konferencijoje. Bandysime plačiau aptarti auglių klausimą kalbant apie prevenciją, terapiją, naujoves. Visą tai tame pačiame renginyje bus aptarta. Dabar norėčiau pereiti prie kito klausimo apie auglius. Man atrodo, buvo užduotas klausimas, kurį pamečiau. Kalbant apie auglių poveikį, bus rengiama diskusija apie dabartinę ir būsimą strategiją kovojant su augli, augliais, e, tokiais susirgymais. Aišku, kad reikia eliminuoti rizikos faktorių veiksnius, e, nutukimą, rūkimą, pernelyg didelį cukraus, alkoholio vartojimą, gerin, didint, mažinti nu, vaisių daržovių vartojimą. Pirminkaujantį valstybę turi investuoti į aktyvaus gyvenimo būdo propagavimą. Tačiau, aišku, taip pat reikia nepamiršti diagnozavimo, reikia įvertinti neligybę prieigoje prie diagnozavimo, ne tik, kai kalbam apie gydimą, bet ir diagnozavimą. Reikia turėti galvoje taip pat, ką daro valstybės narės prevencijos rytyje. Tuo pat metu reikia nepamiršti e, skiepų kampanijų ir taip toliau dėl tvarumo. Čia kalbama ne tik apie ekonominį tvarumą, E, sveikatos priežiūros sistemą reikia vertinti visumoje ir e, vertinti regioninių valstybių pasiekti technologinius e, pasiekimus. Šis klausimas yra labai svarbu, svarbus ir bus svarbus sveikatos apsaugos sistemoms. Tai yra labai svarbu ir konkurencingumo prasme, Nes sveikatos e, priežaros sistemos, aišku, susijusius su kitais aspektais, su ekonomikos saugumu, su moksliniais tyrimais. Ekonominė krizė ne tik sumažino prieigą prie gydimo, bet e, mažiau pinigų taip pat investuojama ir į mokslinius tyrimus. Neformaliame posėdėje kitame aptartinėti būtent šį klausimą, būtent kokios galima laikytis strategijos, kad padidinti naujovių dydį sveikatos priežiūroje, moksliniuose tyrimuose, kad galėtume e, užtikrinti naudą piliečiams. Ir šią prasme aš manau, kad e, aš manau, mes esame tam tikroje kryškelėje, nes Europa visą laiką e, gyvendama taikoje, vieningai stengiasi užtikrinti piliečiams geriausią sveikatos priežiūrą pasaulyje. E, užtikrinti prieigą prie visų technologinių naujovių ir turime išlaikyti šios aukštus standartus, kultūrinius standartus, ekonominius standartus. Tai yra standartai, kurie užtikrina konkurencinę poziciją kitų šalių atžvilgių, mums reikia vystimosi modelio ir prieigos prie naujovių. Ir šį klausimą aptarnėsime per e, mūsų pirmininkavimo laikotarpį. Be to, Italija parengė tarybos išvadų projektą kartu su komisija. Šis bendradarbiavimas tikrai buvo labai naudingas. Parengėme dokumentą, kuris mūsų nuomonė stimulios augimą, naujoviškos medicinos praktikos naudojimą ir naujoviškų vaistų panaudojimą. E, galimybę ligonėms e, gauti gydimą naujais metodais. Dar vienas svarbus klausimas, aišku, yra skaidrumas e, ir Skaidrumo ir kainų direktyva yra labai svarbi, kuri numato minimalius standartus procedūroms, siekiant užtikrinti, kad e, nacionalinės priemonės būtų skaidrios, nustatant e, vaistų kainos ir primant sprendimus dėl vaistų kainos kompensavimo. Greitas e, produktų įvedimas į rinką taip pat yra labai svarbu, E, čia dar galtinai nėra sutarta, todėl mes šioje srityje ir dirbame atsižvelgiant į e, tarybos e, darbo grupės pasiektus rezultatus, kur pateiktos išvaidos apie skirtingą praktiką valstybės narėse ir pateikiama galimybė, kaip tuos skirtumus gerą, gerą praktiką panaudoti. turėtume toliau siekti parengti šią direktyvą, e, kai bus tinkamos sąlygos. E, tai vyksta labai svarbu e, metu, nes yra gana svetingų problemų. con gli Stati membri, anche alla luce Kartu su valstybėmis narėmis mes e, svarstame šios klausimus, atsižvelgdami į iškylančius iššūkius ir ieškome sprendimų, kuriam galėtų pritarti kuo įmanoma didesnis skaičius valstybių narių. Pageidautina visos. Apie bandymus su gyvūnais buvo užduotas klausimas siekiant uždrausti bandymus su gyvūnus, manome, kad būtina laikytis tų patvirtintų normų, pagal kurias kuo mažiau gyvūnų yra aukojama, liekant klinikinius vaistų bandymus. Žinoma, šiuo metu vyksta atitinkamos diskusijos, pakankamai aršios dėl vaistų ženklinimo, jeigu juos kuriant buvo atliekami bandymai su gyvūnais. Manome, kad reikėtų peržiūrėti galiojančias normas ir reikalavimus, daugiausia dėmesio skiriant mūsų piliečių saugumui, tiek pirmininkaujantį šalis, tiek aš kaip ministrė tam skirsime didžiausią dėmesį. Valstybės narės laikydamosi atitinkamų e, saugos nuostatų gali kaip e, neprivaloma tvarka ženklinti atitinkamai tokius vaistus. Tačiau, kaip minėjau, daugiausiai dėmesio vaistų srityje turėtume skirti piliečių saugai. Ponės Kiničiai klausimas pasijęs su maisto sauga mytybos grandinėje. Labai svarbu, kad turėtume pačią aukščiausią maisto saugą užtikrinančius teisės aktus, tačiau būtina taip pat ir atitinkamai kontroliuoti, kaip laikomasi tų teisės aktų. <clears throat> ir būtina, kad e, to paties lygio kontrolę užtikrintų ir tos šalis, kurios maisto produktus eksportuoja į Europos Sąjungą. Čia mums reikia dar susitarti taryboje, šiuo metu taryboje valstybių narių pozicijos smarkiai išsiskiria, tačiau maisto sauga yra visiems labai rūpima tema ir reikės ieškoti būdų, siekiant suderinti skirtingas pozicijas. Man atrodo viskas. Pirmininkas, ačiū. Visų komiteto narių vardu norėčiau padėkoti ministrei Laurentin už tai, kad atvyko su mumis susitikti, kad buvo pasirengusi atsakyti tokią daugybę klausimų, kuriais ją užvertėme. Dar kartą dėkoju visiems ir skelbiu šios dienos posėdį baigtų. Rytoj vyks koordinatorių posėdis, o rugsėjo trečią dieną numatytas e, eilinis komiteto posėdis, taigi dar kartą visiems ačiū ir gero vakaro.